picture now. I, I, I will try to clarify things. okay, good morning, everybody. And I... Labas rytas visiems. Matau, kad atvykę lankytojai pas mus, svečiai iš Belgijos kariuomenės, labai lengva jūs identifikuoti. Ir ką tik sužinojau, kad jūsų grupė yra didesnė. Galbūt mes galėsime suorganizuoti kažkokį tai uh, čia variantą pakeisti šiek tiek taisyklės. Už manęs va, esančios vietos yra laisvos, jūs galėsite persėti ten. Ir jūs tikriausiai domitės labiau antruoju mūsų darbo atvarkės klausimu, taigi aš paprašysiu tarnybos atstovų šiek tiek e, pažiūrėti į šį klausimą ir jį sutvarkyti, kad jūs galėtumėte klausytis mūsų diskusijų. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas keitimasis nuomonėmis dėl Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl ES religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto. E, pirmą kartą mes keičiamės nuomonėmis, e, rengiame rekomendaciją tarybai ir, kaip suprantu, vakar, vakare e, dokumento tekstas buvo išplatintas. Viską, visą tai yra daroma paskubomis, skubant. Aš noriu paprašyti e, kolegų supratimo. Europos išorės veiksmų tarnyba nebaigė renkti, kai buvo planuota šios rekomendacijos e, gruodžio mėnesį ir dabar išorės veiksmų tarnyba uh, planuoja greitai baigti šio dokumento rengimą ir galbūt pristatyti jį plenarnėme posėdėje gegužės mėnesį ar birželio mėnesį. Taigi mes dar kol kas nežinome, koks yra tvarkaraštis, bet iš savo pusės mes galime padaryti savo indėlį. Nusprendėme renkti rekomendaciją. Ta patvirtino e, Užsienio reikalų komiteto išplėstinis biuras, bet situacija yra gan keista, nes viską reikia daryti turint tiek mažai laiko. Pranešėja yra EPP e frakcijos atstovė, ponė Andrikienė. Ir jūs prašėte, ponė Andrikienė, e, pritaikyti skubos procedūrą. Taigi, užsienio reikalų komiteto išplėstinio biuro posėdėje aš kėliau šį klausimą. Ir atsakymas buvo na, nelabai tikėtina, kad tai pavyks. Mes, aišku, pasistengsime. Uh, Ir aš galbūt ir klystu, bet manau, kad gruodžio mėnesį galbūt jie nebus tam pasiruošę. Tai kalba gali eiti apie birželio mėnesį. Kovo 19 dieną mes išklausėme gairių projekto pristatymo Europos išorės veiksmų tarnyba uždarame posėdėje pristatė gairių projektą ir mes pateikėme gairių projektą visiems pakomitečio nariams ir gavome pastebėjimų. Visus pastebėjimus mes sudėjome į vieną laišką, nusintėme Europos išorės veiksmų tarnybai, kad jie žinotų, apie ką mes svarstėme. Ir dabar džiaugiuosi tuo, kad šis klausimas yra įtrauktas į mūsų darbo atvarkės programą, nes mes nuolat savo darbe kalbame apie teisę į religijos ar tikėjimo laisvę. Ir labai gerai, kad galime prisidėti prie tokių dokumentų turinio. Taigi, ponia Andrikienė, galbūt jums suteiksime žodį pradžiai. Madam President. Ačiū, ponia pirminkė. Praėjusiais metais išorės veiksmų tarnyba pradėjo darbą, rengdama ES gairias, saugant ir e, propaguojant religijos ir tikėjimo laisvę. Idėja parengti gairias tokia svarbia tema, pirmiausia, kaip noriu priminti kolegoms, pirmiausia, dokumentuota parlamento metų pranešime dėl žmogaus teisų 2009 metais ir dėl ES politikos šiuo klausimu. Ši mintis e, pakartota Europos parlamento metų ataskaitose. Taryba įsipareigojo aiškiai patvirtinti ES gairias dėl e, religijos ar tikėjimo laisvės e, apsaugos ES strateginėme plane dėl žmogaus teisų ir demokratijos patvirtintame 2012 metų 20, birželio 20. Na, pagaliau gairių projektas parengtas, beveik parengtas ir pats laikas Europos parlamentui pateikti savo rekomendacijas. Svarbiausia parlamento rekomendacijų mintis yra atkreipti tarybos dėmesį, komisijos ir išorės veiksmų tarnybos dėmesį į religijos ir tikėjimo laisvės klausimus, kuriuos reikia patikslinti, pabrėžti ar paminėti. Ir taip pat išreikšti parlamento paramą kai kuriems gairių projekto aspektams, kurie yra jautresnio pobūdžio. Mūsų rekomendacijų projekto struktūra pagrįsta gairių projekt, struktūra. <clears throat> Taigi pavadinimai atspindi gairių projekto dalis, tai svarbu pririšti. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, mėly kolegos, į tokias dalis, kaip apibrieštis, proporcingumas, žodžio laisvė, religijos ar tikėjimo laisvės kolektyvinė dimensija, tai yra šiek tiek sudėtingesni klausimai. Sėkmingas gairių gyvendinimas priklauso, aišku, nuo apibrėžčių aiškumo, todėl norėčiau paraginti kolegas atidžiai pastudijuoti tas dalis ir pateikti savo pasiūlymus parlamento rekomendacijų projektui. Dėl grafiko, jeigu laikysimės pradinio grafiko, kurį pasiūlė mūsų sekretoriatas, tuomet pakeitimų grafikas būtų toks, terminas pakeitimams būtų gegužės 8, antras keitimasis nuomonėmis pakomitetėje ir pakeitimų svarstymas e, gegužės 16, AFT balsuojama 30 gegužės, o rekomendacijos būtų laikomas patvirtintos ir paskelbtos plenarinėje sesijoje e, birželio 13 dieną. Aš pritariu šiam grafikui, tačiau e, girdint žinias iš Kohomo, gali būti, kad gairės gali būti patvirtintos taryboje jau gegužės 27 dieną. Tai reiškia, kad Europos parlamento rekomendacijos būtų patvirtintos per vėlai. Todėl aš siūlau panaudoti skubos procedūrą, kad sustiprintume darbą, pabaigtume darbą ir apkartume e, rekomendacijas kaltų su afetu 16 gegužės. Suslaukus pritarimo iš įvairių politinių frakcijų, rekomendacijų patvirtinęs gali būti įtrauktas į gegužės plenarinės sesijos darbo tvarkę. Taigi norėčiau pasiūlyti, mėly kolegos, panaudoti šią galimybę parlamentui prisidėti vertingai rengiant ES gairias dėl religijos ar tikėjimo laisvės. Dar keletas pastabų dėl turinio <clears throat> šio projekto, kuris vakar buvo e, jums visiems pateiktas, paminėjau proporcingumą. Kadangi gairių projektas sako pagal tarptautinės bendruomenės patvirtintus principus, e, religijos ar tikėjimo laisvės apraiška gali būti ribojama tik tai taip, kaip tai apibriešta įstatymuose, kai būtina apsaugoti visuomenės veikatą, tvarką, sveika, saugumą, moralę ar pagrindinės kitų teisės ir laisvės. Tuo pat metu apribojimai turi būti proporcingi <clears throat> toms saugomoms teisėms, kitų teisėms Reikia pasiekti tinkamą balansą. Apie tai aš kalbu rekomendacijų projekte. Pagaliau proporcingumo kriterijus turi būti pabrėžtas gairėse. Dėl švietimo. Manau, kad tai irgi yra gairių svarbi dalis. Kaip pripažinta tarptautiniais standartais, tėvai ar globėjai turi teisę užtikrinti, kad jų vaikas gautų religinį, moralinį lavinimą pagal jų pačių įsitikinimus. O vaikas nebūtų verčiamas būti mokamas dėl regijos ar tiekimo prieš jo tėvų ar globėjai noris. O vaiko geriausi interesai yra pagrindinis principas. Mano nuomonė, gairės reikia pabrėžti šį religijos ar tikėjimo laisvės aspektą, o ES delegacijos turėtų imti tinkamų veiks, imtis tinkamų veiksmų, jeigu šis principas yra pažeidžiamas. Po to dar, manau, yra dar viena svarbi dalis rekomendacijų projekte, kur kalbam apie karinę tarnybą ir teisę į mm, atsisakymą tarnauti dėl e, sąžinės e, principų. Dar vienas svarbus dalykas yra parama darbui su pilietinė visuomenė. Mes suprantame, kad parama šiam darbui yra apima įvairiausias pilietinės visuomenės organizacijas, skaitant religinės organizacijas, o gairių gyvenimas būtų labai svarbu saugant ir propaguojant religijos laisvę. Todėl žmogaus teisų pagrindinis ta, punktas, pagrindiniai punktai delegacijose turėtų būti, turėtų palaikyti nuolatinius ryšius su tokiamis e, organizacijomis ir stebėti, kada kyla problemos šioje srityje, jų atitinkamoje šalyje. Ir pagaliau dėl gairių vertinimo. Pagal ES sutarties 36 straipsnį parlamentas turėtų dalyvauti vertinant gairių įgyvendinimą, o tai turėtų vykti ne vėliau kaip Tai yra mūsų rekomendacija. Ne vėliau, kai praėjus trims metams nuo gairių įsigaliojimo. Žinoma, vertinimas turėtų būti pagristas ES reakcijos į konkrečias situacijas susijusias su e, religijos ar tikėjimo laisvės pažeidimais reakcija trečiosiuose šalise. Taigi tokie būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau šiandien paminėti ir aš lauksiu jūsų komentarų, jūsų pakeitimų šiam projektui. Ačiū. Ačiū, ponia Andrikenė, ponia Veržyje. Oui, merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjai. Norėjau padėkoti pranešėjai. Aš tikrai pritariu jūs, jos pranešimo bendriesiams bruožams, noriu tai pabrėžti, nes kartais būnu tiesiog labai kritiška. Taip pat e, norėčiau padėkoti už tai, kad užbėgote man už akių, nebeklausiu dabar dėl grafiko. Taigi dabar, kadangi taryba gegužės pabaigai, tai jau yra numatyta taryboje, tai ko gero mūsų e, ataskaita pra, pranešimas prarastų prasme, jeigu būtų patvirtintas birželio mėnesį. Šis klausimas yra susijęs su religijos ar tikėjimo laisvė. Man atrodo, kad čia trūksta keleto elementų. Religijos ir tikėjimo laisvė taip pat ir laisvė tikėti arba netikėti. Būtent todėl ir sakoma religijos ar tikėjimo laisvė. Tai taip pat ir laisvė pakeisti religiją. Na, o kai kuriuose šalise su šią sritimį yra sudėtinga. Kitas dar dalykas - kolektyvinė laisvė arba kolektyvinės teisės. Mane tai šiek tiek trikdo. Man atrodo geriau kalbėti apie individualias laisvės užtikrinamas kolektyviai. Na, o taip pat dar ir įtraukiant religijos laisvę, tai labai svarbu yra. Beje, be jokios abejonės niekas neturėtų trukdyti žmonėms e, atlikinėti su religija susijusių papročių ar apieigų, kaip tik tai tas žmogus pageidauja. Dabar dėl konkrečiai redakcijos, bet galbūt čia jau būtų daugiau supratimo e, mano reikalas. Čia yra kalbama apie diskriminavimą. Šeimos arba socialinė teisę, jūs čia kalbate apie teisę, santokos teisę ir vaikų globos teisę. Ką jūs čia turite galvoje? Galbūt Aš dabar pernelyg įtakojama esu Prancūzijoje šiuo metu vykstančių diskusijų, bet galbūt galėtumėte čia išsklaidyti visas abejonės. pasaulietiškumas, religinės ir politinės valdžios atskirimas man yra labai svarbus. Aš esu prancūzė, man pasaulietiškumas labai svarbus yra. E, tik tai susalgia, kad visi suprastų, kas yra pasaulietiškumas. Pasaulietiškumas nėra koncepcija einanti prieš religiją. Tai yra tiesiog tolerancijos, sugyvenimo kartu principas ir manau, kad tam tikras vertybės galima būtų čia įtraukti. Beje, dar nereikėtų pamiršti, kad ir vertimo problemų gali iškilti, nes kartais pasaulietiškumo principą labai sudėtinga yra išversti kitas kalbas. Ačiū. Ačiū Jums, ponia Veržė. Aš dabar suteiksiu žodį žaliųjų frakcijų atstovams. Mano kolegė e, šiuo metu yra Palestinoje, taigi paprašė manęs perskaityti e, jos nuomonę. Mes taip pat galvojame, kad e, šis indėlis yra labai konstruktyvus. Ir mes turime keletą smulkių papildymų, kuriuos pateiksime jums raštu. Aš dabar norėčiau paminėti tik tris. Pirmiausia, E konstatuojamoji dalis mes siūlome įdėti čia nuorodą į netikinčius po žodžių religinės mažumos, religious minorities, įtraukiant non-believers, kurio, prieš kurios yra diskriminaciniai veiksmai taikomi. Būtų gerai tą paminėti. Taip pat reikėtų pastraipos dėl teisės į atsisakymą dėl uh, sąžinės įsitikinimų L pastraipoje EIVT laiške mes uh, visą pastraipą tam skyrėme, taigi mes rekomenduotume tą formuluotę e, pritaikyti, jeigu norėtumėte. Toliau yra pastraipa M dėl prieglopščio, dėl pabėgėlių. Galbūt reikėtų pasakyti, kad reikėtų imtis lyderiaujančio vaidmens ir priimti pabėgėlius, kurie yra persikiojami dėl savo religinių įsitikinimų. Ir galiausiai pasiūlymas įtraukti pastraipą uh, dėl ES veiksmų daugia šaliuose forumuose, e, nagrinėjant šį klausimą. Tai tiek iš žaliųjų būtų ir visas kitas rekomendacijas mes pateiksime jums raštu. Ar bus kitų kolegų norinčių pasisakyti? Jeigu ne, aš suteiksiu žodį Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui ponui Olbar. Sveiki atvykę, prašom. Eh, merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už visą išsakytą informaciją, taip pat dėkoju pranešėjai ir už pristatymą. Na, galbūt ne, nenorėčiau dabar gilintis į bendrasias gairias, kadangi šiuo metu vyksta klausimai, tai pasakysiu, jog su parlamentu jau vyko pasikeitimas informacija šiuo klausimu žmogaus, su žmogaus teisų pakomitečio e, atstovais e, vyko kovo 19 dieną posėdis, taip pat e, su Babovskiu vyko susitikimas, kuris yra EIVT generalinio, generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Taip pat vyko parlamento intergrupės posėdis šiuo klausimu. Na ir taip pat dar gavome raštu parengtus e, komentarus iš kovo 19 dienos e, uždaro posėdžio. Be jokios abejonės e, mes į šią informaciją EIVT žiūrime labai rimtai. Kaip žinia, vyko klausimai ir su pilietinės visuomenės atstovais kovo 27 ir spalio 19 dieną. Taigi jau šiandien iškelti klausimai buvo labai detaliai aptarti. Gerbiamą parlamentarę dar norėčiau tik tai priminti, kad e, religijos ir tikėjimo laisvė, svarbus elementas yra tikėjimo laisvė, tai yra laisvė tikėti arba netikėti. Taip, labai gerai būtų, kad gairėse tai būtų aiškiai pasakyta mes bent jau taipogi stengiamės sustiprinti šį aspektą. Ir tikimės, kad jau gana greitai tekstas bus patvirtintas. Dar norėčiau šiek tiek kai ką patikslinti dėl grafiko. Šiuo metu tarp valstybių narių vyksta diskusija dėl gairių kontūrų bendrųjų, dėl paskutinių pakeitimų, ko Home tarybos darbo grupė praėjusią savaitę posėdžiavo Dublinė, taip pat dar kartą posėdžiaus gegužės pradžioje šiuo klausimu. Labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, koks būtų tikslas. Taigi tikslas būtų birželio mėnesio užsienio reikalų taryboje patvirtinti šias gairias, taigi ne gegužę, o birželį, tam, kad šiek tiek laiko būtų palikta. Taigi dėkoju už pasiūlymus, dėkoju už visą atliktą darbą. Parlamente žinau, kad darbas dar tik tai eina, einasi, nėra baigtas, bet kad ir kaip ten bebūtų, dėkoju, kad dalinate šią informaciją su AIVT. Ačiū, ponia Andrekinė, prašom, gal norėtumėte atsakyti. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, dėkoju visiems už pastabas ir klausimus. Pone Veržyje. Mano supratimas, mano interpretacija yra tokia pati, kai kalbame apie religijos ar tikėjimo laisvę, tai yra taip pat teisė ir netikėti. Ir taip pat e, pereiti iš vienos religijos į kitą. Kalbant apie šeimos ir socialinius įstatymus, reiškia, tai reiškia, kad reikia, šį klausimą reikia spręsti, nes kai kuriuose šalise žmonėms neleidžiame vesti, jeigu jie priklauso skirtingoms konfesijoms. Tai, ką, tai yra tai, ką mes turime galvoje, tačiau taip pat tokius atvejus, kai yra e, privartinės e, vedybos santokos. Tai taip pat reikės spręsti, tai yra taip pat kitų jautrių klausimų. Pana, poniai Lochbiller, norėčiau pasakyti, kad jūsų išsakyti aspektai yra svarbus ir aš būčiau dėkinga, e, jeigu gaučiau jūsų formuluotės, kurias pavartojate. Tai yra laisvė į prieštaravimą dėl sąžinės, dėl karinės tarnybos, dėl prieglopščio, pabėgėlių, kurie yra persekėjama dėl religijos, taip pat ES veiksmų daugiašaliuose formuose. Kaip suprantu, Na, kadangi čia buvo pirmas keitimasis nuomonėmis e, dėl projekto, tai aš lauksiu kolegų pakeitimų. Ir kaip visada, aš esu pasirengusi dirbti bendradarbiavimo dvasia ir kaip galima daugiau įtraukiant kitų nuomonės. Ačiū, ponia Andrikienė. Kaip girdėjome iš šiorės veiksmų tarnybos, ko gero bus pasiren... viskas bus parengta birželio mėnesiui, taigi, taigi mes turime pakankamai laiko mačiau, kad bus kohom posėdis gegužės mm, mėnesį, 8 gegužės ir aš ten galėsiu iškelti šį klausimą dėl darbo su gairėmis. Taigi, kaip sakiau, grafikas yra kaip yra dabar. Antrasis keitimasis nuomonėmis gegužės 16 dieną. Po to balsavimas AFET komitete gegužės 30 ir po to patvirtinta plenarinėje sesijoje galėtų būti E, birželio 13 dieną. Turiu pasakyti, kad e, pakeitimai turi būti teikiami anglų kalba, nes laiko nėra daug. Toliau, antras mūsų šios dienos darbo tarkės klausimas. Ir aš toliau kalbėsiu vokiečių kalbą. Man labai malonu pradėti antrą klausimo svarstymą. Ir tai yra bendra diskusija kartu, bendras klausimas kartu su saugumo ir gynybos pakomitečiu. Man atrodo, kad tai yra pirmas bendras posėdis. Tai yra pozityvu. Iš pirmo žvilgsnio galbūt ir ne, ne visada matosi, tačiau Yra daug e, žmogaus teisų klausimų, e, kurie susikerta su klausimais, kurie svarbus gynybos pakomitečių, ypač galvojant apie scenarius po karo. Ir taip pat, kai kalbama apie karo nusikaltelių teisimą ir kai kalbam apie karo scenarių, tai nereiškia, kad žmogaus teisės yra suspenduotos. Taigi tokie dalykai yra svarbus abiems mūsų pakomitečiams. Todėl aš manau, kad šios dienos diskusija, kurioje aptarsime naujas technologijas, nepilotuojamų lėktuvų panaudojimą ar e, robotų panaudojimą kariniuose veiksmuose. Tai čia yra ir žmogaus teisų aspektų. Pana Nikola iš e, e, saugumo ir gynybos pakomitečio e, taip pat yra pas mus sveika atvykusi ir galime pradėti klausimą. Ačiū saugumo ir gynybos pakomitečio vardu noriu padėkoti visiems atvykusiems į šį klausimą. Tai yra pirmas mūsų bendras posėdis. Aš žinau, kad neturime, neturėjome jokio tokio posėdžio iki šiol, tačiau aš tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime, nes nepilotuojimų lėktuvų klausimas yra svarbus mums visiems. Mes iki šiol nekalbėjome apie E, žmogaus teisų aspektus, kai kalbama apie nekalbamus lėktuvus, karinius veiksmus, bet taip pat e, čia yra svarbu paminėti ir pramonės gamybą, e, žvalgybos darbą, taip pat ir ginkluotų antpolių atvejais. Tai yra taip pat, yra, taip pat ir etikos klausimas, kurį reikia aptarti. Nepilotuojami lėktuvai iš tikrųjų naudojami visose mano minėtose veiklos rytise. Europos Sąjungoje neturime e, rimtos diskusijos, kuri būtų susijusi su žmogaus teisėmis, naudojant e, nepilotuojamus e, lėktuvus, ypač gynybos ir saugumo srityje. Aš manau, kad tai yra pirmasis kartas, Bet aš tikiuosi, kad mes čia tuo neapsi, neaps, neapsistos, ne, ne, neužbaigsime, nes turime ir toliau siekti bendrų tikslų tam, kad sukurtume aiškę sistemą nepilnojimų lėktuvų naudojimui saugumo ir gynybos srityje. Na ir iš karto apie klausimą noriu dar kartą padėkoti mūsų svečiams. Jeigu visi esame pasirengę, tai, tai tikiuosi, kad kavos pilstimas nesutrukdys. Ir pirmiausia, noriu steikti žodį ponui Nilsui Melceriui, kuris yra vyriausiasis mokslinis, vyresnis mokslinis darbuotojas Ženevos saugumo politikos centre ir tarptautinės humanitarinės teisės Šveicarijos pirmininkas. Taigi, dr. Melcerį, jums žodis pristatyti šią temą ir jūsų požiūrį. Labai ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek e, pavėlavau, nes e, eismas Briuselėje iš ryto yra tikrai intensyvus. Jūs turbūt apie tai geriau žinote, bet štai. Man labai malonu kreiptis į Jūs šiuo klausimu. kartu su kolegomis. Trumpai rezumuosiu e, tas išvadas, kurios yra išdėstos mano tyrimė. Ir jeigu bus klausimų, norėsite detalesnių paaiškinimų, tai prašom užduoti klausimus. Pastaruoju metu nepiltojami lėktuvų ir kitų nevaldomų E, robotų panaudojimas karo veiksmuose didėja ir e, valstybės vis daugiau investuoja į tokių sistemų operatyvinę autonomiją. Šiuo metu nepilotuojami robotai pasitaiko visose karo veiksmų sritise - žemėje, jūroje, ore, kosmose ir net kibernetinėje erdvėje. Ir didėja tendencija vis daugiau naudoti tokias sistemas. Daugiausiai pabrėžiame nepilotuojamų lėktuvų e, vystymą. Bet aišku, kad roboti, robotinių ginklų technologija pamažu bus integruojama e, visose karinėse ir saugumo pajėgose. Šiuo metu e, nepilotuojami lėktuvai ir robotai yra tik pirmosios kartos robotinių sistemų atstovai. Pavyzdžiui, palyginti su tais pirmaisiais pirmojo pasaulinio karo laivais. Jie yra santykinai nesudėtingi, lėti, pažeidžiami ir iš esmės priklausomi nuo kontrolės realių laikų žmogu, operatoriaus žmogaus. Tačiau šīs sistemos negali būti palyginamos su ginklais, robotiniais ginklais, kurie šiuo metu kūrenimi. Čia kalbame apie sistemas, kurios gali atlikti labai sudėtingus manevrus autonomiškai. Tai yra be žmogaus kontrolės ar paramos. Pavyzdžiui, nusileidimas, pakilimas, kai kalbame apie orlaivius ir panašiai. Kalbame apie sistemas, kurių, kurios yra sviruoja nuo rankinių e, lėktuvėlių, kurie panašus į paukščius, kurie skrenda plasnodami sparnais, iki pasaulinės masto viršgarsinių lėktuvų, kurie gali pasiekti bet kurią pasaulio dalį labai greitai. Sistem, tos sistemos gali nustatyti, už, apsaugoti ir neutralizuoti minas ar e, kitus karo likučius, jos gali autonomiškai nustatyti e, antpolių tikslus. Ir galiausiai kalbame apie sistemą, kurios gali veikti e, kartu su šimtais kitų robotų prižiūrimi vieno žmogaus. Visą tai nėra mokslinė fantastika, tai yra paskelbta politikos kryptis ir jie yra kuriami šiuo metu, tai yra rydienos tikrovė. Ir ši tendencija yra neapgražiama, mano nuomonė, ji gali sukelti didesnę karinių veiksmų revoliucija negu oro karinių pajėgų atsiradimas prieš vieną amžių ar interneto atsiradimas prieš 20 metų. Dauguma šių robotų yra neginkluoti ir atlinka funkcijas, kurios nekelia teisinio sus, susirūpinio, pavyzdžiui, stebėjimas, ž, ž, žvalgyba, minų sunaikinimas, kitų sprokstamųjų medžiagų neutralizavimas. Tačiau, kai jos e, yra apginkluojamos, e, tai tuomet kyla svarbių teisinių ir politikos e, klausimų. Kaip ir kitose jėgos panaudojimo formose E, ginklų sistemų be žmogaus teisėtumo, tai panaudojimo teisėtumas yra pirmiausia valdomas žmogaus teisų įstatymų. Ir kai robotų panaudojimas kertasi su teritoriniu suverenitetu, tai gali kelti teisėtumo klausimų pagal Junktinių tautų hartiją. Bendri principai yra apskritai pripažįstami, tačiau jų tikslas, tikslus taikymas ir interpretacija dėl robotinių ginklų sistemų kelia įvairių prieštaravimų. Kai kurie šių prieštaravimų yra susijęs su robotinių ginklų teisėtumu apskritai, o kiti susijęs su teisėtumu to būdo, kaip ši technologija panaudojama dabartinėje valstybių praktikoje. Reikia skirti šios du dalykus. E, dabartiniai prieštaringi dalykai apima visų pirma e, abejotinus e, ginčytinus klausimus, kai kurie iš jų yra bendri arba specifiški, kalbant apie ro, robotus, tačiau kiti jų kyla ir kitose srityse. Pavyzdžiui, kas yra šiuo metu ginkluotas konfliktas, koks skirtumas tarp organizuotų nusikaltelių veiklos, terorizmo, piratavimo ir ginkluoto susirėmimo. Tai, tai nėra susiję su robotiniais ginklais, bet tai yra šio diskurso dalis. Kaip ir kiti klausimai, pavyzdžiui, kas yra teisėtas taikinys ginkluotame konflikte, kas yra pašalinė, tinkama, proporcinga pašalinė žala. Tai nėra robotinių ginklų temos dalis, bet yra svarbi ir čia. Specifiškai, konkrečiai, kaip didėjantį roboto autonomiją paveikia teisinę atsakomybę valstybių ar individų, pavyzdžiui, vadų, dėl potencialios žalos, kurią šios sistemos gali autonomiškai padaryti, jų nekontroliuojant žmogui. Kitas klausimas, kuris yra svarbus, koks e, autonomiškumo lygis yra leidžiamas kadangi e, tokie ginklai neskirt, neskirtų civilių ar, ar kariškių ir negalėtų protingai įvertinti proporcingumo e, tos e, šaltinės žalos, kuri gali būti sukelta civiliams. Taigi šie ir kiti prieštaringi klausimai rodo, kad yra bendras netikrumas dėl teisinių standartų taikymo ir atrodo technologija e, smarkiai plečiasi, o skaidrumo ir atskaitomybės e, atrodo trūksta. Todėl tai polarizuoja tarptautinę bendruomenę, pakerta įstatymo viršenybę ir destabilizuoja tarptautinę saugumo aplinką apskritai. Jeigu Apskritai ši tendencija atveria būdų ES e, saugumo politi užsienio politikos e, veiksmams, iniciatyvos, siekiant skatinti skaidrumą, atskaitomybę, kai naudojamos e, ginklų sistemos be žmogaus, nepilotuojamos sistemos. Na ir dėl rekomendacijų. Pirmiausia, pirmiausias politinis iššūkis yra trūkstantis uh, skaidrumas ar atskaitomybė, panaudojant nepilotuojamus e, lėktuvus. Ypač aš čia turiu galvoje Junktinių valstijų e, politiką, panaudojant e, nepilotuojamus lėktuvus jų konfliktuose. Reaguojant į šį iššūkį, kalbant ne apie Junktinės valstijas, bet apskritai apie skaidrumo ir atskaitomybės iššūkį, ES galėtų skaidrumą, skaitmenybės, įstatymų viršenybės propagavimą šių ginklų sistemų plėtojimo kontekste padaryti deklaruotų e, užsienio politikos prioritetu. ES taip pat turėtų panaudoti nepilotuojamas ginklų sistemas ES ir jų valstybės narėse e, pagal skaidrumo atskaitomybės politiką ir tai turėtų įtraukti ir bendravimą su valstybės narėmis. Skaidrumas a, turbūt e, yra teisėtas valstybių narių saugumo interesas, bet e, a, turi būti užtikrintas veiksmingas nepriklausomas priežiūros mechanizmas, a, kaip reikalauja įstatymų viršinybės principai. A, nes juk mūsų visuomenės pagrystas e, demokratiška ginkluotojų paėgus e, priežiūra. Na ir lygiai grečiai e, šią skaitomybės skaidrumo politiką ES galėtų pradėti tarp vyriausybinį dialogą, kad būtų pasiektas didesnis tarptautinis sutarimas, pirmiausia, dėl dabartinio teisinio pagrindo, dėl sąlygų panaudojant nepilotuojamas sistemas, bet taip pat ir dėl potencialių E, teisinių ir e, etinių ribų panaudoti tokias sistemas ateityje. Kad šis konsensuso kūrimo procesas būtų suvokiamas kaip teisėtas, jis turėtų būti vykdomas skaidriai, įtraukiant ne tik valstybės, bet pasiremiant taip pat ir pramonės atstovų patirtimi ir žiniomis atitinkamomis nacionalinėmis, daugia nacionalinėmis institucijomis, pilietinė visuomenė ir E, mokslininkais. Kai bus pasiektas toks e, konsensusas, kokiu mastu tarptautinė bendruomenė nori eiti, leisdama autonomiškas ginklų sistemas, priklausomai nuo to proceso rezultatų, ES galėtų siekti patvirtinti tarptautinius saistančius e, tarptautinius susitarimus ar neprivalomus elgesio kodeksus, kad būtų apribuotamas tam tikrų ginklų sistemų kūrimas, platinimas pagal tą pasiektą konsensuą. Kalbama ne tai, kad jas reikėtų smerkti, tas e, sistemas, kartais e, tos sistemos atlieka labai vertingas funkcijas, e, pavyzdžiui, naikinant minas ir taip toliau. Tačiau yra ir rizikos susijusius žmogaus teisų pažeidimais, humanitarinė teisė, kai jie turi neribotą autonomiją. Taigi, toks būtų mano pastabų rezume. Aš mielai detaliau atsakyčiau į jūsų klausimus. Labai ačiū. Um, danke, Herr Melzer. Uh, ich wollte noch darauf hinweisen. Ačiū, ponė Melzer. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes turime santrauką. Jūs pristatote santrauką, o visas tyrimas, visa tyrimo medžiaga taip pat yra prieinama. Galima susisiekti su sekretariato atstovais ir gauti to dokumento kopiją. Pirmininkė. Manau, kad e, mes išklausysime visų svečių pirmiausia. Aš džiaugiuosi tuo, kad jūs kalbėjote apie skaidrumo būtinybę ir svarbą. Jūs kalbėjote daugiausia apie karinę pusę, žmogaus teisų pakomitetyje. Svarstome klausimus susijusius su karo padėtimi kai kuriuose šalyse ir tai yra susijęs su slaptųjų tarnybų darbu taip pat. Kitas svečias yra Ben Emerson, jungtinių tautų specialusis pranešėjas kovai su terorizmu ir žmogaus teisėmis. Tai yra pono Emersono antrasis apsilankimas. Pone Latford, pone Gomeš ir ponas Tavariš organizavo seminarą šiuo klausimu. Ir tai buvo labai geras pradinis susitikimas šiai mūsų diskusijai. Pone Emerson, prašom. Um, all, um, Thank you uh, to the chair. Ačiū abiejų komitetų pirmininkėms, pirmininkams už pakvietimą dalyvauti šiame klausime. Aš esu Junktinių tautų specialusis pranešėjas kovos su terorizmu klausimų ir žmogaus teisėms. Šiais metais aš paskelbiau tyrimo pradžią. Mes tirsime nepilotuojamų orlaivių ir kitų technologijų panaudojimą, nuotolinių technologijų panaudojimą vykdant antiteroristinės operacijas. Ir mums yra svarbiausia klausimas rizika ir žūstantieji nuo tokių išpolių. Svarbiausia mums apibriežti tam tikrus pagrindinius parametrus šioje diskusijoje. Nilsas kalbėjo apie tai, kad technologijos vystosi nepaprastai greitai. Atsiranda robotinių technologijų panaudojimo galimybė ir apie ją teks kalbėti jau artimiausių metų. O tokios technologijos gali priimti galutinį sprendimą žudyti. Tai nėra mūsų tyrimo objektas. Šiandien nėra jokios valstybės, kuri gali pasinaudoti tokią technologiją, apie kurią, kurią būtų galima panaudoti kare arba kovoje su antiterorizmu. Tačiau kol kas niekas neskatina tokių technologijų naudojimo, kadangi jis tokia technologija priimtų gautinį sprendimą e, žudyti. E, tačiau paskutiniu metu mes matome, kad e, yra įvairių nuomonių tarp karinių ir strateginių planuotojų dirbančių šioje srityje. Tačiau tai nėra skubiausia problema žiūrint iš teisinės, politinės ar tik vyriausybinės pusės. Antra, Labai svarbu suprasti tai, kad nepilotuojami į orlaivį nėra ginklas, tai yra tam tikra tiekimo, galima sakyti, sistema. Kaip Nilsas ir sakė, yra labai daug galimų teisėtų panaudojimų būdų nepilotuojamų orlaivių. Pavyzdžiui, stebėjimo tikslams, kitiems tikslams. Ir nebūtų galima sakyti, kad pati technologija kelia grėsmę žmogaus teisėms. Būtent ginklai, kurie gali būti panaudoti per nepilotuojamus orlaivius, kelia grėsmę žmonių gyvybei, o ne pats nepilotuojamas orlaivis. Ir jau netrukus aš pakalbėsiu išsameu apie tuos ginklus. Trečias svarbus dalykas yra štai toks. Yra ginklų, kurie savo prigimtimi yra neselektyvūs. Jie negali atskirti, ar jie puola kovotojus kare ar civilius gyventojus. Nepilotuojamos orlaivis nėra toks ginklas. Sausumos minos įeina į šią kategoriją klasterinės bombos taip pat įeina į šią kategoriją. Ir turbūt didžioji dalis teisininkų pasakytų, kad brandolinis ginklas taip pat įeina į šią kategoriją, tačiau nepilotuojami orlaiviai neįeina į tų ginklų kategoriją, kurie savo pergimtimi negali atskirti kovotojų ir civilių. Šie trys pastebėjimai yra labai svarbus, vedant tolesnės diskusijas. Atskaitingumas šioje srityje yra svarbiausias ir aktualiausias klausimas. Jungtinių valstijų administracijoje kažkas, nežinau kas, sugalvojo perduoti šį klausimą slaptai tarnybai, kurios negali nei patvirtinti, nei paneigti tokių programų vykdymo. Taigi buvo e, pradėta kampanija, tarptautinė kampanija, kurią galima stebėti ir įrašinėti. O kalba eina apie pavojingiausią ginklą pasaulyje. Taigi, jungtinių valstijų politika vystėsi, galbūt šiek tiek lėčiau nei kad norėjome. Ir dabar nuolat atsisakoma diskutuoti su visuomenė dėl etinių ir teisinių aspektų susijusių su kova su terorizmu Junktinės Amerikos valstijose. Ir tai yra teigiamas dalykas. Tačiau žinoma, negalime pamiršti atsakomybės. Visos valstybės ir ypatingai ES yra atsakinga. Skaidrumas dabar tampa vis svarbesnis. Ir mums iš Junktinių Amerikos valstijų reikės per ateinančias savaitės ar mėnesius gauti paaiškinimų dėl nepilotuojamų orlavių naudojimo kovojant su terorizmu. Ir koksgi gali būti čia pateisinimas. Junktinės Amerikos valstijos mano, kad dalyvauja naujoje karinio konflikto formoje ir tas karinis konfliktas neįeina į egzistuojančias tarptautinės humanitarinės teisės struktūras. Ženevos konvencija teigia, ir ji buvo parengta tuo metu, kai ginkluotų konfliktų technologijos e, dar tik buvo pradėtos renkti, lyginant su tuo, ką mes turime šiandien. Ir ginkluoto konflikto prigimtis e, buvo charakterizuojama tokiais dalykais kaip geografinė zona, susidūrimas tarp e, kariuomenių konkrečioje teritorijoje, fronto linija ir taip toliau. Dabar ginkluotas konfliktas vykdomas atskirose zonose, visame pasaulyje jis yra išplitęs, tačiau grupės yra nors ir išplitusios, jos yra susijusios ir tos grupuotės priklauso savo tikslų turinčioms organizacijoms ir jos turi vieną bendrą savo darbo atvarkę. Ir e, žinoma, tos grupuotės nesilaiko jokių konvencijų ar uh, tarptautinių sienų. Taigi reikalinga peržiūrėti, visiškai iš naujo peržiūrėti tarptautinę humanitarinę teisę. Junktinės Amerikos valstijos vadina tai egzistuojančiųjų principų pakeitimu, atsižvelgiant į naujas technologijas. Kitigi sako, kad tai nėra perkelimas arba peržiūrėjimas esančių nuostatų, bet esančių principų rekonstravimas, kad būtų galima atsižvelgti į tą raidą, technologijų raidą, kurią stebime. Junktinės Amerikos valstijos mano, kad jos dalyvauja netarptautinėme ginkluotame konflikte. Ir paprastai mes tai vadintume pilietiniu karu arba vidaus konfliktu. E, JAV kovoja su Al-Qaeda, ir Al-Qaidos kovotojai yra išplitę visame pasaulyje. Tai yra nauja ginkluoto konflikto rūšis. Ji nėra tarptautinė, nes konfliktas siekia ne dvi šalis, bet daugiau, kadangi taikiniai arba priešo pajėgos yra išsidėšysios visame pasaulyje skirtingose valstybėse. Junktinės Amerikos valstijos teigia, kad dėl to jos gali naudoti tokias savo pajėgas prieš organizacijas ir su jie susijusius atstovus, ar tai būtų Al-Qaeda ar kitos organizacijos, kad ir kur tie kovotojai būtų pasaulyje. Ir tai, žinoma, turi plačių pasiekmių. Iki šiol Junktinės Amerikos valstijos buvo rinkos lyderė taikydama e, šias technologijas už JAV ribų. Ir Junktinės Amerikos valstijos neturėjo jokių tarptautinių konkurentų išskyrus Izraelį šioje srityje. Dabargi mes įžengėme į naują etapą, kai daugelis valstybių narių įsigyja ginkluotų sistemų. Junktinė karalystė jau turi tokių Prancūzija, Vokietija, taip pat siekia jas įsigyti bei kitos valstijos, valstybės. Nilsas sakė, kad technologija yra platinama uh, itin sparčiai. Ir siekiama panaudoti šią technologiją, nes galima tiksliai tuos ginklus e, pritaikyti, e, tačiau ir tai net neša jokių neigiamų pasiekmių e, puolančios šalies kariuomeniai. Junktinės valstijos atliko teisinių pateisinimų analizę ir surado visiškai naujų teisinių savokų. Ir ne viena kita valstybė pasaulyje nepripažino tokių naujų nuostatų ar savokų. Ir dabar kvestionuojamos tokios savokos tarptautinėje bend, teisininkų bendruomenėje, ne Junktinėse Amerikos valstijose. Kita vertus, Junktinių Amerikos valstijų pareigūnai E, klausia, jeigu kitos valstijos su mumis nesutinka, kodėlgi to nepareiškia. Nes į tylą mes žiūrime kaip į pritarimą. Kitais žodžiais tariant, JAV labai aiškiai rodo, kad e, kuo daugiau skaidresnių duomenų pasirodys apie teisinį pateisinimą ir kaip pa, e, funkcijos bus perdodamos nuo CŽV gynybos departamentų ir kai atskaitingumas išauks, e, JAV pažiūrės į pasaulio atsaką į nepilotojimų objektų orlaivių taikymą. Ir Dabar reikia kalbėti apie tarptautinės teisės principus, kurie yra priimtini kitoms šalims. Labai daug yra kalbama apie sutikimo reikalavimus. Tačiau vienas dalykas yra aiškus. Tarptautinės teisės naujas aiškinimas arba interpretavimas gali tapti naujų principų tiesiog sutinkant ty tyloje, nepareiškiant prieštaravimų. Ir Junktinės Amerikos valstijos iš tiesų tokios pozicijos ir laikysis, kol neįvyks labai aiškios diskusijos tarptautiniu mastu šiuo klausimu. Taigi mano trumpa žinia jums visiems būtų tokia, kaip ir Nilsas sakė, reikia surenkti skubų dialogą politikos klausimų tarptautinių lygių, reikia rasti konsensusą dėl taikytinų teisės principų reikia dėti pastangas, kad būtų parengtas bendras ES pareiškimas ar pozicija, bet visų pirma valstybės narės pačios turi išanalizuoti ir viešai pristatyti, kaip jos pačios supranta tarptautinės teisės taikomus principus. Dabartinė padėtis, kai ES nėra politikos, negali tęstis. Merci. stratégique à Paris proposé par la Commission de défense. On attend un point. Dabar tikėsimės e, saugumo ir gynybos požiūrių išgirsti. Dėkoju už jūsų pakvietimą, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti čia, na, aš daugam pritariu, kas buvo pasakyta, bet tiesiog galbūt gynybos eksperto nuomonę dar priedo išsakysiu. Nepilotuojamų orlaivių klausimas e, tapo tikrai e, labai svarbiu e, vakarų gynybos pajėgų elementu. Pastaraisiais metais daug kontroversiškų klausimų šioje srityje yra keliama, tai yra susiję su tais e, tiksliniai žudimai, tie targeted killings. Nuo 2008 metų toks metodas yra naudojamas. Taigi dabar sąlygos nuo 2008 metų smarkiai pasikeitė. Tačiau reikėtų taip pat nepamiršti, kad pastarųjų tyrimų duomenimis maždaug 76 valstybės turi arba plėtoja ne, nepilotuojamų orlaivių e, technologijas. Taigi šis klausimas nėra grinai amerikietiškas ir tai nėra vien tik tai kelių išsivyščiusių šalių e, technologija. Nepilotuojamų orlaivių technologija yra būtina, praktiškai nepakeičiama šio laikinėse gynybos, karinėse operacijose tiksliau. Ir manau, kad čia daug diskusijų Europoje kyla dėl šios technologijos naudojimo civiliams. Be jokios abejonės tai kelia daug klausimų, tokių kaip oro erdvės saugumas arba technologijų naudojimas vidaus saugumo srityje. Daug klausimų dėl to kyla, aš apie tai nekalbėsiu daug, bet reikėtų į tai atsižvelgti, kai kalbama apie dronus, tiksliau apie nepilotuojamus orlaivius. Be jokios abejonės jie yra naudojami humanitarniais tikslais, e, gamtinių stikinių nelaimių prevencijai. Taigi tie nepilotuojami orlaiviai vis plačiau yra naudojami tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais. Dėl to kyla visa eilė teisinių klausimų tiek tartautinių lygių, tiek vidaus, valstybių vidaus lygmenių, nuo piliečių saugumo iki e, oro erdvės saugumo, iki nepilotuojamų orlaivių išpolių teisinio pagrindžiamumo. Daug klausimų yra keliama. Pirmiausia, galbūt reikėtų bandyti kelti tinkamus klausimus. Čia dabar um, tęsiu prieš mane kalbėjusių jų mintis ir štai ką pasakysiu. Nepilotuo, stebėjimo nepilotuojami orlaiviai dabar yra vis plačiau naudojami tiek ilgo naudojimo orlaiviai, tiek e, kosmose naudojami orlaiviai, tačiau dabar tie kariniai orlaiviai be jokios abejonės daug e, mažiau, daug lėčiau plinta, bet nereikėtų to pamiršti. Taipogi, nereikėtų to praleisti iš akių. Dabar kitas dalykas - jų naudojimas uh, klasikinėse oper, karinėse operacijose ir žvalgybos tarnybų naudojimas, e, kai, kai žvalgybos tarnybos juos naudoja e, saugumo operacijoms. Dar kitas dalykas būtų tas robotų termino naudojimas kartais pernelyg pernelyg greitai tai yra taip e, pavadinama ir pasmerkiama. E, šiandien turime nepilotuojamų skraidančių orlaivių, taip pat ir e, per atstumą pilotuojamų orlaivių. Taigi dabar gali nutikti taip, kad technologijos e, keisis evoliucionuos, tačiau taipogi reikėtų priminti, kad e, tikrai nepilotuojami orlaiviai neskraido ir jų e, nepilotuoja, visur tai yra ir jų nepilotuoja robotai. Paprastai e, valdymo kontrolės uh, E, postai yra tikrai labai hierarchizuoti, tikrai vienas žmogus sprendimų nepriima, keletas e, asmenų, pareigūnų dirba vienu metu tam, kad būtų kaip manoma labiau rizika sumažinta. Dabar kas dėl e, tų dėl polimų, tai reikėtų du tipus jų išskirti. Pirmiausia, jų naudojimas kare. Nuo 2001 metų nepilotuojami orlaiviai yra naudojami tose klasikinėse karinėse operacijose, e, karo laukia, identifiku... Afganistane, Irake, Libijoje. Tai yra tose karo zonose. Čia e, jau karo teisės klausimai kyla, proporcingumo klausimai, e, taip pat tie papildomi nuostoliai, bet lygiai taip pat e, ir oro polimo srityje, artilerijos srityje tie patys klausimai kyla. Man atrodo, kad teisinis, politinis ir strateginis konfliktas tiksliau, sritis nebuvo kardinaliai pakeista, kažkokių kardinalių pokyčių nebuvo įmus naudoti nepilotuojamus orlaivius. Man atrodo, kad daugiau politinis, o ne technologinis aspektas diskusijų metu yra liečiamas. Kasgi nutiko nuo 2001, ypač nuo 2008 skaičių. Štai čia pateiksiu dabar JAV e, sistematiškai naudoja nepilotuojamus orlaivius tam, kad tiksliniai poliniai, e, būt, polimai būtų įgyvendinami, tam, kad būtų sunaikinami asmenys identifikuoti kaip teroristai ir kenksmingi asmenys ne karo zono, tiksliau, nebūtinai karo zonose, Pakistane, Jemene Ir štai Filipinuose vienas puolimas buvo įvykdytas. Daugiau nei 350 puolimų Pakistane buvo įgyvendinta, bent jau NVO skaičiai tokie būtų. Maždaug 50 Jemene, keletas Somalija ir vienas puolimas buvo Filipinuose įgyvendintas. Šių puolimų metu buvo sunaikinta nuo 2000 500 iki 400 identifikuotų taikinių 2-300 civiliai asmenys nuo to, dėl to žuvo, bet skaičiai dar gali būti ginčytini. Taip pat norėčiau dar vieną paradoksą pabrėžti. Ši politika būtent Obamos valdymo metu buvo išplėtota šešis kartus daugiau e, puolimų buvo įgyvendinta Obamos e, valdymo metu, per penkerius Obamos valdymo metus, negu kad per dvi Bušo kadencijas. Taigi, nepilotuojamų orlaivių naudojimas yra amerikiečių vyriausybės e, pagrindinis ginklas kovoje su terorizmu. Dabar dėl karinių rezultatų, tai amerikiečiai naudoja labai rimtus argumentus ir sako, kad e, šios technologijos e, prisideda prie to, kad e, Na, pagrindiniai tikslai yra. Un defeat Al-Qaeda, c'est les termes E, e, tai čia būtų tiksliai naudojami tokie e, žodžiai amerikiečių antiterorizmo strategijos. Amerikiečiai mano, kad Al-Qaidos vadų sunaikinimas pan... prisideda prie šių bendrųjų tikslų. Na, be jokios abejonės sudėtinga yra tai įvertinti. Kiti sako, kad e, tai turi labai neigiamų pasiekmių, nes dėl tų puolimų e, vis daugiau žmonių prisideda prie ekstremistų ideologijos ir pajėgų. Na dabar pabaigai iš tai, ką pasakysiu. Pritarčiau prieš mane kalbėjusiems, nereikia painioti technologijos ir strategijos, tai yra politikos ir technologijų panaudojimo. Pirmiausia, nepilotuojamų orlaivių e, misijos gali būti įgyvendintos ir kitais e, būdais. Galima ir oro puolimų ar atakų metu su pilotuojamais orlaiviais panaikinti teroristus galima ir kitais būdais tai padaryti. Taigi ta pati technologija e, humanitarinės teisės principų nepažeidžia, ne taip kaip pavyzdžiui e, minos ar, ar kiti e, dalykai. Bet dar yra daug neatsakytų klausimų. Pirmiausia, dėl tarptautinio teisėtumo. Kaip dabar yra su sutikimu tų šalių, kuriuose operacijos yra atliekamos? Man atrodo, čia reikėtų padaryti skirtumą tarp Somalio pavyzdžiui ir praktiškai nebuvimo vyriausybės toje šalyje, Jemene praktiškai de facto ar net oficialiai vyriausybė leidžia tokius polimus. Na, o Pakistane štai situacija labai e, labai prieštaringa situacija, nes vyriausybė buvo, nes valdžios institucijos buvo apie tai informuotos, bet vyriausybė kritiškai žiūri apie tokių technologijų naudojimą. Kitas dalykas yra civilių klausimas ir humanitarnės teisės atžvilgių, tai yra suprantama. Na, mano pozicija nėra labai kategoriška. Čia. Šiandien ne prieš dešimt metų, bet šiandien naudojami nepilotuojami orlaiviai yra pakankamai gero tikslumo. Ir jeigu pasižiūrėtume atskirus puolimus, panagrinėtume statistiškai, pavyzdžiui, tai tų išveng... nebūtinų aukų skaičius mažėja, tų pašalinių nuostolių e, mažėja. Dar yra ir tokie dalykai kaip signature killings. Tai yra tokie polimai, kai e, tikslo identifikavimas nebūtinas tam, kad polimas būtų atliktas. Tai čia tą reikėtų dar išskirti. Kitas dalykas - operatoriaus ar valdytojo tos technologijos principas reikėtų atskirti galbūt karinės pajėgas nuo kitų dalykų. Karinės pajėgos e, dalyvauja kariniuose konfliktuose, jos laikosi karo teisės principų. E, reikėtų tai atskirti nuo žvalgybos tarnybų. Žvalgybos tarnybos dėl žvalgybos tarnybų veikla dėl e, konfidencialumo negali būti patikrinama. Na, Amerikoje, JAF taip pat e, e, šis klausimas plačiai nagrinėjamas, štai pono Brennano dėka yra organizuojamos diskusijos, ko gero po šių diskusijų bus labiau reglamentuojama JAF šis klausimas. Tačiau daug yra ir neatsakytų klausimų. Pirmiausia, ar dėrėtų ar ne rengti tarptautinės diskusijas. Man atrodo, kad reikėtų štai ką atsižvelgti. Technologijos yra sparčiai plintančios. Ateityje gali tiesiog priešiškų e, šalių e, atsirasti, kurios e, remdamosis savo, remdamosis amerikiečių pavyzdžių, štai pavyzdžiui, Tibete ar Irane imtų savo priešiškų pažiūrų taikinius e, naikinti. Gal ties tuo sustosiu ir jeigu reikės, galiu atsakyti visus klausimus. Ačiū ponui Gal. Jūs dabar kalbėjote apie civilių aukas ir neatsitiktinės tos aukos yra, praktiškai nuolat tokių aukų yra. Tarkime, balandžio 7 dieną, 17 dieną sužinojome, kad septyni civiliai Pakistane nepilotuojamų orlaivių buvo nužudyti. Ir tai buvo padaryta susidarus amerikiečių ir Pakistano slaptosoms tarnyboms. Būtent civilių mirtis mūsų labiausiai neramina šiame žmogaus teisų pakomitetyje. Būtent todėl dabar norėtume suteikti, norėčiau suteikti žodį organizacijai Reprieve. Jų, jiems labiausiai rūpi nukentėjusių asmenų teisų klausimai, nes nereikėtų pamiršti, kad labai daug civilių, labai daug asmenų žuvo, žuvo dėl nepilotuojamų orlaivių. Dabar žodis poniai Štaufer, kuri yra Junktinės karalystės atitinkamo departamento vice direktorė. Ačiū. Reprief yra teisėta organizacija, kuri e, dirba su piknaudžiavimu kariniuose veiksmuose. Pradėjome nuo Guantanamo ir Dabar matome, kad e, daugiau sapiknaudžiavimo ir atsiranda dėl karo su terorizmu. Ir mūsų organizacija pripažįsta, kad nepilnome lėktuvai yra kitas svarbus dalykas. Jie, kaip sakoma, e, leidžia kariauti iš kito kontinento. Žinoma, yra civilinio panaudojimo galimybių e, tų nepilotojimų lėktuvų žvalgybai ir taip pat panaudojama nesusijusi su prieš kova su terorizmu, jie nėra labai prieštaringi tokie panaudojimai. Tačiau ateityje, kai kalbam apie privatumą, kaip buvo minėta, tai gali tapti problema, nes jeigu nepilnojami lėktuvai naudojami teisės saugai, tai gali būti prieštaringas klausimas. Vienas iš senatorių Junktinėse valstijose, Rain Paul, nesiniai pasakė, kad jis būtų leidęs naudoti nepilnojamas lėktuvus dėl Bostono sprogdinimų prieš keletą savaičių ir po to jis atsėmė savo žodžius, nes tai yra paprasti žodžiai, kurie nieko nereiškia. Nereiškia, kaip suteikti leidimą. Ar žvalgybai, ar e, ginkluotą lėktuvą leisti, kad jis e, susektų vieną žmogų, kuris yra sužeistas ir slepiasi lėktuve, e, laive. Taigi yra įvairių aspektų. Šiuo metu ginkluoti e, lėktuvai panaudojami kariniuose konfliktuose ir taip kontroversiškas klausimas yra teisėtų klausimų, kurias reikia spręsti, kaip minėjo kiti, ar jie yra teisėti pagal tarptautinę teisę. Ar klasikinis karinio konflikto te, įstatymai taikomi nepilotuojamus lėktuvams, ar jie pabrėžia, pažydžia šalies suverenumą, ar gali šalis, pavyzdžiui, Jemenas ar Pakistanas, sutikti, kad būtų naudojami tie nepilnojami lėktuvai Junktinių valstybių karinių pajėgų, CŽV ar kitos agentūros. Jeigu pasirodo, kad taip, e, pavyzdžiui, e, jie anksčiau Pakistane sutiko su to, bet, bet dabar jau nebesutinka. Kaip tai pakeičia dalyvavimo taisyklės? Tie klausimai yra labai svarbus ir turi būti sprendžiami. Jie ir yra sprendžiami tokiose vietose kaip Europos parlamentas, Junktinių valstybių senatas ir Junktinėse tautose. Mano organizacija Reprieve, keletas kitų tarptautinės teisės ir žmogaus teisės organizacijų labai domisi šią diskusiją. Tačiau daugiausia mes kaip visada e, dėmesio skiriame e, tų nepilnojų lėktuvų reikšmiai žmogaus teisė. Reprieve organizacija pirmiausia rūpinasi tuo poveikiu, kurį nepilnojami lėktuvai turi civiliams, ypač tokiuose vietose, kur, e, kurios yra uždeklaruotų e, karinių konfliktų ribų, pavyzdžiui, Pakistanas, Jemenas. Afganistane ne, NATO ir asociuotos pajėgos e, naudoja nepiltojamus lėktuvus. Ir vienoje konferencijoje, kur buvo ir atstovas iš jungtinių tautų stebėjimo tarnybos, kurie sakė, kad jie naudojami, sukelia civilių aukų ir šie klausimai yra sprendžiami. Taigi Afganistane nepilnojami lėktuvai kelia panašias problemas. Bet čia yra e, tarptautinio stebėjimo mechanizmas, kuris e, leidžia spręsti atskaitomybės klausimus. 14 metais, kadangi karas Afganistane turėtų baigtis, tai yra pajėgos bus iš, išvestos, e, labai norėtųsi galbūt pakeist, palikti tuos nepiltomus lėktuvus, bet čia yra platesnio klausimo dalis. Na, o vietos kaip Pakistanas, Jemenas ar Somalis yra svarbesni klausimai, nes čia tarptautinė bendruomenė nieko nestebi. Šias e, veiksmai, šie veiksmai vykdomi CŽV ar kažkokiu hybridiniu e, jungtinių valstybių darinių. Taip pat genčių rajonuose, kur e, naudojami nepilotami lėktuvai, yra sunkiai prieinami geografiškai ir politiškai o tų lėktuvų poveikis tokiams vietoms, kurioms trūksta e, infrastruktūros, e, jaučiama labai smarkiai. Taigi Reprieve nusintė savo misiją į Pakistaną ir Jemeną pasikalbėti su paprastais pakistaniečiais, jemeniečiais, kurie gyvena kasdienas e, po, vir, po nepilotuojamais lėktuvais. Ir sužinojome tai, kas yra tikrai nerima keliantis dalykas tų lėktuvų panaudojimas turi psichologinį, ekonominį ir kitokį poveikį. Ir aš neapsiriboju tik tai tais civiliais, kurie galėtų būti įvardėjami e, pašaliniais, pašaliniais, pašalinėmis aukomis. Aš kalbu apie e, įprastus žmonės. Reprief e, nori šviesti, skleisti informaciją apie neteisėtą nepilnojimo lėktuvų panaudojimą ir tai yra susiję su, taip pat ir su įmonių e, susitaikymu. Ar e, gamintojai turi kokią nors atsakomybę, galvodami apie galtinį tų produktų panaudojimą? Tai, aišku, susiję su visais e, ginklų gamintojais. Manau, kad ši diskusija turi būti apribota to, ką reiškia gyventi po tais lėktuvais. Pakistane ir Jemene, kurie yra jungtinių valstybių interesas. E, šie lėktuvai kartais virš galvų skraido 24 valandas per dieną. Jie girdimi, kartais juos gali matyti, kartais ne, tačiau žinai, kad jie ten yra. E, visi moteris, vyrai, vaikai jų bijosi. Jų kasdieniniai, kasdieninė rutina sutrinka, o bendruomenės tarp kartais e, ima žlugti tėvai bijo siūsti vaikus į mokyklą, mokytojai bijo ateiti į mokyklą mokyti, prekybininkai negali pardavinėti savo prekių, vairuotojai praranda klientus ir tai pakerta ir taip menka ekonomika. Paprastos rutinos, pavyzdžiui, eiti į turgų gali reikšti mirties nuosprendį, nes niekada nežinai, kas eina šalia ir, ir kas yra tam sąraše, nužudytinų asmenų sąraše. Daug kas minėjo čia atskaitomybės poreikį, tačiau tai, tai svarbu, tačiau žmonės, kurie patiria orlaivių poveikį, nepamastys tų sąrašų, nors kartais mes čia ir galime paskaityti jungtinių tautų pateiktus dokumentus. Tai neturi jokios reikšmės senoliui gyvenančiam kažkur tai Pakistano kalnuose. E, kartais e, smūgiai būna pakartotiniai, kartais pilotai pamato, kad e, raketa pamatė, pataikė į namą, tačiau nežino, ar tas žmogus, kurį, kurį jie taikėsi, yra nužudytas. Kai ateina kaimynai padėti išsikrapštyti iš e, gruvėsių atakuojama dar kartą, nes reikia užtikrinti, kad būtų tas būtent jų taikinys nužudytas. Tuomet e, pagal jungtinių tautų humanitarinę teisę e, gelbėtoje atakuoti yra neteisėta, o žmonės gali tuomet tapti aukomis, todėl žmonės nenori eiti padėti. Galbūt aukoms uh, kuriems buvo galima padėti, miršta. Nepasitikėjimas naikina bendrovės, nes žmonės nežino, ar netaps taikiniais. Jie gali manyti, kad kaimynai jos, apie juos informuoja, yra gandų. Tai apie tai, kad CŽV duoda kažkokį tai e, lustą informatoriai, kuris prie, inform, prie taikinio durų padeda, tačiau niekada nežinai, ar padėtas tas lustas prie tinkamų durų ir, aišku, tai nedidina pasitikėjimo kaimynais. Signature strikes, e, kaip buvo minėta, yra labai problemingi. Tai yra smūgis, kuomet nežinoma, į ką, kas, kas atakuojamas, tačiau jie mano, kad galbūt tas žmogus yra kaltas dėl e, tokio tipiško elgesio. Pavyzdžiui, jis vaikšto į kavinę, kur uh, lankosi uh, kažkokie sukilėliai, ar jis galbūt panašus ar nepanašus, galbūt žmonės susirinka į mažas grupės, apie ką jie kalbasi. Tai gali būti įtartinas elgesys ir tai gali reikšti mirties nuosprendį iš viršaus. Tai turėtų mums kelti didelį susirūpinimą, nes žmonės negali žinoti iš tikrųjų, koks elgesys yra įtartinas. Ar uh, Jeigu eisi kartu su dviem, tai, tai tu bus nužudytas, ar keturi vyrai automobiliai yra jau per daug. Taigi tokie klausimai keliami kasdien. Jeigu yra vazirio e, negyvenantis vyriškis nuo 18 iki 65 metų amžiaus, iš tikrųjų negali apsisaugoti. New York Times e, straipsnėje praėjusiais metais buvo pranešta, kad Obamos administracija turi prielaidą, kad vyrai nuo 18-65 metų yra sukilėliai ir po to tik tai gali įrodyti, kad tu toks nebuvai. Bet kai jau esi negyvas, tai nepagodžia. E, tie e, kariškių ar sukilėlių lyderiai sudaro tik 2 procentus visų aukų. Dviese dideliuose straipsniuose buvo rašoma, kad e, tvirtinama, kad CŽV patys nežino, ką jie atakuoja. Jie žino tik tai, kad 2-3 procentai, kurie buvo nužudyti, yra e, kažkokie aukšto rango e, sukilėlių vadovai. Bet tie kiti tūkstančiai, kurie buvo nužudyti, yra tiesiog nekalti civiliai. Jeigu 2 procentai iš 3 tūkstančių nėra labai daug, mes vis tiek e, turime žinoti, kas tie žmonės yra, jeigu bandome juos nužudyti. Taigi, to jau baigsiu. Mums reikia didesnės atskaitomybės, reikia susitarti dėl e, civilių. Reprieve organizacija ir toliau vyks į tokias vietas kaip Vaziri e, valstyje, Jemenas, Somalis ir sužinoti apie tai, kas vyksta ten. Tačiau e, svarbiausia, kad reikia Europos Sąjunga būtų atsvara jungtinėms valstybėms, ne, tokios atsvaros nebus. Tai, kaip buvo sakyta, jungtinės valstybės tyla palaikys sutikimu, o to negalime leisti. Ačiū. Ačiū ponia Štaufer už pasisakymą. Dabar penkių minučių video medžiaga, video pareiškimas, kurį padarys ponia Mary Ellen O'Connell ir tarptautinių ginčių sprendimų profesorė Krok institute Notre Dame universitete Junktinėse valstijose jį dirba šioje srityje ir po vaizdo medžiagos pradėsime diskusiją. Thank you very much for asking me to make this presentation on this. Labai. Pirmininkė prašo sustabdyti vaizdą juostą. Ačiū Jums labai už kvietimą atlikti šį pristatymą apie iš anksto suplanuotus žudimus. Šios pastabos yra pagrystos mano pasisakymu e, Senato E, pilietinių teisų ir žmogaus teisų pakomitetą. CŽV pirmą kartą įvykdė išpolius nepilotuojamais orlaiviais nekarinio konflikto zonoje Jemene 2002 m. lakučio mėnesį. Dvi raketos buvo paleistos ir žuvo šeši žmonės. Nuo to laiko šimtai tokių išpolių buvo atlikta Jemene, Somalija, Pakistane, Junknės valstijos yra nužudęs šios 4000 žmonių, įskaitant 300 vaikų. Didelė dalis jų buvo nužudyta Obamos pirmos kadencijos metu. Vienas teigiamas dalykas, kurį galiu pasakyti apie šią iš esmės neteisėta politika yra tas, kad administracija net nebandė įrodinėti, kad tarptautinė teisė yra netaikoma. Tačiau jų pasiteisinimai yra neteisingas, rimtas neteisingas tarptautinės teisės interpretavimas. Dabar jau aišku, kad svarbiausias teisinis klausimas yra susijęs su e, žmogžudystėmis ne karo zonose. E, vyriausybė pateikė tris pasiaiškinimus. Pirmiausia, teigia, kad vyksta pasaulinis karas prieš tam tikras kovotojų grupės. Antra, Jie kalba apie savyginą pagal Junktinių tautų organizacijos e, hartijos 51 straipsnį ir trečia kalba apie sutikimą iš puolamosios valstybės vyriausybės. E, pasaulinis karas. Kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į gyvenimą. Dėl to vyriausybės negali naudoti mirtino ginklo neginkluoto konfliktų zonose. E, valstybė gali atimti žmogaus gyvybę taikos sąlygomis tik tam tikrais atvejais, kai tai yra absoliučiai būtina ginant asmenis nuo neteisėto smurto. Kad išvengtų tokių apribojimų ir išsisuktų nuo reikalavimų užtikrinti sąžiningą teismą įtariamiesiams, Bušo administracija po rugsėjo 11-osios išpolių teigia, kad JAF pradeda pasaulinį karą su terorizmu ir e, dabar gali žudyti ir sulaikyti įtariamuosius Al-Qaidos, Talibano ar kitų karinių grupuočių narius. 2008 e, metais savo kampanijos metu Obama kritiškai pasisakė apie tokį globalinį karą, tačiau jam perimus pareigas, jo teisės ir politikos patarėjai perėmė iš esmės tokią pačią politiką. Vienintelis skirtumas yra tas, kad dabar politika yra mažiau nuosekli. Buvęs valstybės departamento patarėjas Harold Cole 10 metais teigia, kad pagal tarptautinę teisę Junktinės valstijos dalyvauja ginkluotame konflikte su Al-Qaeda, Talibanu ir susijusiamis pajėgomis. Aš asmeniškai neižvelgiu jokio skirtumo tarp Bušo ir Obamos vykdomų politikų. Atrodo, kad galima žiūrėti kaip į pažangą, į galimybę pradėti karą prieš žmonės, nei kad prieš savoką terorizmas, bet teroristo grupuotės niekuomet neišnyks. Be to, prezidentas Obama net neteikia, kad JAV yra įsitraukusi į pasaulinį karą. Administracija sako, kad ji nepuls e, išpolių e, žmonių į Vokietijoje, Junktinėje karalystėje arba Junktinėse valstijose. Taigi e, teisinis pagrindas yra susijęs ne su asmenimis, kurie yra kovotojai, bet su asmenimis, kurie gyvena silpnose valstybėse, tokiose valstybėse, kurios negali, negeba arba nenori kovoti su terorizmu taip, kaip to nori JAV. Be to, prezidentai ir teisiniai patarėjai negali, neturi galimybės nustatyti, kas yra ginkluotas konfliktas. Ginkluotas konfliktas yra labai svarbus terminas tarptautinėje teisėje. Numatytos išimtis į žmogaus, teis, žmogaus teisę į gyvybę yra labai aiškiai apibrėžtos tarptautinėje teisėje ir viskas priklauso nuo to, ar žudimas įvyksta ginkluoto konflikto zonoje ar ne. Tartautinė e, humanitarinė teisė yra taikoma tik ginkluoto konflikto atvejais arba okupacijos sąlygomis. Junknės ES privalo suteikti prieglopsti tiems žmonėms, kurie bėga iš ginkluoto konflikto. Penkis metus aš buvau Tartautinės teisės asociacijos komiteto pirmininkė ir mes tyrėme tartautinius įrodymus E, susijusius su tuo, kasgi sudaro tarptautinį konfliktą. Pagal tarptautinę teisę ginkluotas konfliktas yra toks konfliktas, kai, kuriame dalyvauja mažiausiai dvi arba daugiau organizuotų ginklu, ginkluotų grupuočių. Tiksliniai žudimai Pakistane, Somalijoje ir Jemene buvo įvykdyti ne ginkluoto konflikto metu. Antras dalykas - 51 straipsnis savigina. Junktinių Amerikos, ja, Junktinių tautų hartija ir antras straipsnis E, straipsnis draudžia e, panaudoti bet kokią jėgą, jeigu ji viršyje numatyta atitinkama minimalų lygį. E, Hartija numato dvi išimtis šiam draudimui. Vienas yra septintasis skyrius, saugumo taryba turi įgaliojimus leisti panaudoti jėgą, kai kyla grėsmė taikai, yra, yra pažeidžiama taika arba vykdoma agresija. Septintajame straipsnėje taip pat yra ir 51 straipsnis, kuris sako, kad valstybės gali uh, E, imtis savyginos priemonių e, tol, kol nesima veiksmų e, saugumo tarnyba. Tačiau 51 straipsnio apribojimus kvestionuoja Amerikos akademikai. 2005 metais vis tik tai Hartija buvo vienbalsiai dar kartą patvirtinta jungtinių tautų e, narių. Taip pat ir galima būtų kalbėti apie tarptautinės teisės teismą, Tarptautinį teisingumo teismą ir daugybę jo bylų. Paskutinė byla buvo nagrinėta 2007 metais, kuri nustatė, kad savigina yra labai svarbus tarptautinės teisės terminas. Ir kalbant apie 51 straipsnį, savigina yra teisė, kurią turi nukentėjusioji valstybė. Ji gali vykdyti puolimo operaciją kitoje šalyje, kuri yra atsakinga už pirminės atakos surengimą. Taip pat negalima pamiršti, kokia yra susiklošusi situacija Šiaurės Irake, Talibane ar Afganistane 2001 metais. E, valstybės, kurios naudoja jėgą teisiškai apsiginti, turi įrodyti, kad ginkluotas išpolis įvyko ir kad ta šalis yra atsakinga. Besiginanti šalis taip pat turi uh, įrodyti, kad karinės galios panaudojimas prieš puolančią šalį yra būtinas siekiant gynybos tikslų. Jeigu valstybė negali įrodyti tokios būtinybės, ji negali neproporcingai atimti kitų žmonių gyvybę arba greuti ir mm, turtą. Yra teigiančių, kad karinė jėga gali būti naudojama, kai išpolis yra tiesiog artėjantis ir taip Čia galima būtų išplėtoti būtinybės principą ir prisiminti Caroline e, laivo nuskendimą. E, JAV teigia ir Britanija sutiko, kad jėga, jėgos panaudojimas savyginos tikslais gali būti naudojamas tik tose situacijose, kai tai yra būtina, kai jėgą panaudoti reikia skubiai ir greitai. Tačiau tame susirašyme net nėra kalbama apie žodį imminent, artėjantis. Nepaisant to, Teisingumo departamento Baltojoje knygoje dėl tikslinių žudimų, ne karo zonose, JAV sako, kad ji gali panaudoti jėgą saviginai prieš artėjančią grėsmę, tačiau tokią artėjančią grėsmę ji apibūdina kaip e, tokią, kam nereikia pateikti jokių įrodymų. Kalbant apie mažesnės grėsmės, tokias kaip teroristinės grėsmės, tokiais atvejais reikėtų kreiptis į e, saugumo tarybą, e, reikėtų taikyti kontrapriemonės, ekonominės sankcijas, bendradarbiauti su policijos pajėgomis ar panašiamis organizacijomis, tačiau nesigriepti jėgos. Toliau dėl sutikimo. Panaudoti karinę galę žmonėms žudyti ir turtui nekoti kitoje teritorijoje reikalingas e, sutikimas, tačiau tokį sutikimą turi duoti šalies tikrasis vadovas. Antra, jei naudojama karinė jėga, tai sutikimas turi būti toks vyriausybės pakvietimas prisijungti prie jos pačios vykdomos karinės operacijos savo teritorijoje. O vyriausybės gali panaudoti karinę jėgą prieš savo piliečius tik sukilimo ar pilietinio karo atvejais, kaip, tarkime, yra Afganistano atveju šiandien kitoks e, karinės jėgos panaudojimas e, pažeis žmogaus teisės e, toje šalyje. Taigi, baigdama, aš noriu iškelti vieną klausimą. Kodėl administracijos atlikta teisinė analizė yra tokia įdinga? Aš galiu pateikti tik du galimus atsakymus. Pirmiausia, Junktinėse Amerikos valstijoje labai prastėja turimos žinios viešosios tarptautinės teisės srityje. Daugybėje JAV teisės mokyklų nebėra profesorių turinčių tinkamą kvalifikaciją tarptautinės teisės srityje. Teisingumo departamentas uh, turi tokių teisininkų, kurie yra atvirai prieš, nusis, nusiteikę prieš tarptautinę teisę, bet net ir tie, kurie turi žinių, uh, problema čia yra uh, tokia, kad uh, vyriausybės teisininkai bando teikti pasiteisinimus ir pateisinti savo bosų vykdomą veiklą. Vietoj to, kad teiktų tikrus patarimus numatytus teisės nuostatų. Ačiū uždėmesi, pirmininkė, ačiū. Labai turime daug svarstytinų klausimų ir klausimo pabaigoje turėsime pagalvoti, kaip pritaikyti tai, ką išgirdome į savo dokumentus perkelti, kaip visą tai pritaikyti praktikoje. Pirmiausia, ponia Gomes. Uh, there are there are days when when būdana dienų, kai e, dirbama daug parlamente, o kartais kyla klausimas, e, ką piliečiai galvoja apie mūsų darbą ir mes patys galvojame, ar mūsų darbas yra svarbu. Tai yra viena tų dienų, kuomet galima įstikinti, kad mūsų darbas tikrųjų, iš tikrųjų yra labai svarbus ir mes turime egzistuoti ir imtis veiksmų, sustabdyti, suvaldyti šią situaciją, kurią mums pristatė gerbiami svečiai tie iš mūsų, kurie dirba užsienio reikalų srityje šiame parlamente, jau yra nemažai ir girdėję ir skaitę apie tai, ką mums papasakoja svečiai. Tačiau visiškai kitaip yra, kai, kai pamatai tokį visapusišką problemos vaizdą, įskaitant tą požiūrį, kurį pateikė civilinės organizacijos Reprieve atstovė, kuri, organizacijos, kuri dirba su gyventojais nukentėjusiais nuo tokių profiliuotų smūgių. Tai ne tik žmogaus teisų problema, kadangi aš buvau viena iš tų, kuri pasiūliau šios klausimus. E, tai turiu pasakyti, kad mes inicijavome tai žvelgdami žmogaus teisų e, perspektyvos, tačiau džiaugiuosi, kad e, šis klausimas tapo bendru su, žmogau, su, su, su gynybos ir saugumo pakomitečiu. Šis svarbus ne tik užsienio reikalų komitetui, bet visam parlamentui. Mums reikia rezoliucijos ir labai greitai kaip galima išsamesnės rezoliucijos. Turime į darbo tvarkę mūsų delegacijai Junktinėse valstijose ir čia matau salą Latford, kuri buvo viena iš iniciatorių šio klausimo ir yra mūsų delegacijos Junktinės valstijos, Junktinės valstijose e, vicepirmininkė. Taigi mes su Amerikos kolegomis transatlantinio dialogo kontekste turime priversti juos suprasti, kokia didžiulė yra šio, ši baisios Junktinių valstybių administracijos politikos reikšmė. Aš, aišku, remiu prezidentą Obamą, nors ir nebalsau už jį, tačiau man baisu dėl to, kas buvo pasakyta, kad Obamos administracijos metu šie antpoliai padidėjo šešis kartus palyginti su Bušo administracijos laikais. Aišku, tai susiję su technologijos e, plėtojimu, bet tai taip pat yra susiję ir su e, visiškai neteisėtais amerikiečių administracijos pateisinimais, e, rengiant tokias žudimų programas. Aš esu girdėjęs žmonių, kurie dėstė apie nepilotuojamų lėktuvų technologijos pranašumus. Ne pati technologijas yra bloga. Ji gali turėti ir e, gali būti pas, panaudojama ir pozityviai. Pavyzdžiui, CSDP misijoje Konge 2006 metais aš mačiau e, tuos nepilotuojamų lėktuvų panaudojimus, kurie padėjo parengti didžiulių urbanizuotų teritorijų žemėlapius ir padėti misijai. Tai buvo padaryta jungtinių tautų prašymų, kad būtų pasirinkta demokratiniams rinkimams toje šalyje. Pono Grandą norėčiau parašyti pakalbėti daugiau apie civilinį nepilotuojamų lėktuvų panaudojimą, kuris kelia saugumo problemų. Man atrodo, jis minėjo keletą dalykų, bet galbūt jis galėtų detaliau apie tai pakalbėti, nes mums reikia būti informuotėms ir apie tai. Aš manau, kad turime reikalauti iš ES vyriausybių ir institucijų pakelti balsą ir neleistų Junktinių valstybių administracijai e, tikėtis pritarimo tylomis šių programų tesimui, nes jos turi baisių pasiekmių. Tai yra ne tik susiję su šių neteisėtų smūgių daugėjimu. Tai yra paties terorizmo e, skatinimas ir nes taip visada pareikalaus sukels e, reakciją daugėja žmonių įtraukiamų į teroristinės grupuotės ir kiek bereikia, kad būtų surinktas išpolis kitos valstybės e, e, prieš gyventojus, kuriuos įsivaizduojama esant sukilėliais, pavyzdžiui, prieš tibetiečius ar kokius nors kitus žmonės. O kaip būtų su nevalstybiniais veikėjais. Norėčiau, kad pakalbėtų ekspertai. Pavyzdžiui, jeigu teroristų grupuoti gautų tą technologiją, ją lengva gauti. Pavyzdžiui, su pačiais rudimentiniais e, technologiniais dalykais ir, ir atskristų prie ES ar JAV ambasados, kur saugumo pajėgos nėra labai stiprios, pavyzdžiui, Gvinėja Bisau, ir ją subombarduotų. Ačiū, turime šešis žmonės norinčius kalbėti, taip pat norėčiau ir išorės veiksmų tarnybę taip pat ne, padisku, įsijungtų šią diskusiją. Pone Nikolai, ačiū. Aš manau, kad nepilvojimų lėktuvų tema rodo mums, kokia svarbi yra ši technologija ir kokia jos įtaka yra svarbi mūsų kasdieniam gyvenimui, ypač socialiniam gyvenimui reikia skirti tarp pačių nepiltojimo lėktuvų ir jų panaudojimo. Tai reikia aiškiai skirti. Nes tai yra tipiškas dvigubo panaudojimo produktas, jeigu jis naudojamas e, civilinėms reikmėms. Tai nieko baisaus, niekas neprivalo nieko įrodinėti. ir tam nereikia kažin kokių teisinių paaiškinimų. Jeigu e, jie panaudojami ginkluotose konfliktuose, tai aš manau, kad tarptautinis tarptautinė teisė numato galimybę panaudoti juos. Pirmiausia, buvo jie naudojami žvalgybos srityje, kalbant apie Junktinės valstiją, tai iš pradžių juos naudojo CŽV ir žvalgybos tarnyboms tai gali būti priimtina. Didžiausia problema e, su šių e, priemonių panaudojimu tai nepilnojama lėktuva galima laikyti tuo pačiu kaip ir valdoma raketa. Kai jie panaudojami už valstybės teritorijos, ne karinio konflikto ribose. Ar tai vadinti vis tiek karu, kaip ir pagal klasikinį požiūrį? Ar tai gali leisti tarptautiniai standartai Amerikos doktrinoje, jie panaudoja 51 straipsnį, norėdami įrodyti, kad e, savigina yra prioritetas ir tarptautinė teisė yra pagrindas amerikiečių intervencijoms. Tačiau aš nemanau, kad taip yra. Ir turiu keletą klausimą mūsų ekspertams. Ar jums atrodo, kad būtina iš naujo dėrėtis dar dabartinių teisės aktų, kad būtų įtraukta galimybė reglamentuoti šį naują ginklo tipą, nes tai gali būti naujas ginklo tipas. Ir nustatyti aiškias taisyklės pagal klasikinį karo apibrėžimą. Aš manau, kad per ateinantus 20 ar 50 metų tas klasikinis karas išnyks. Tačiau įdomiausia yra tai, kad tarptautinė teisė nespėja paskui technologijų plėtojimą. Tai yra kita problema. Nes mes esame tarptautinė bendruomenė ir turime dėlėtis, dėlėtis nes moksliniai tyrimai šioje srityje spartėja. Antras klausimas, kurį norėčiau iškelti, yra civilinis panaudojimas. Gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti? Kokiuose srityse nepilotuojami lėktuvai galėtų būti naudingi ekonomikos plėtojimui? Thank you. And now, madam. Ačiū, ponia Kopa. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti abu pakomitečius, pateikus tokią iniciatyvą surenkti šį įdomų klausimą, kuris vyksta pačiu laiku. Viskas e, yra labai svarbu. Aš sutinku su Ana, kad mums reikalinga rezoliucija, turime imti skubių veiksmų. Vakar gavau žinutę e, laiško, kurį siuntė e, prezidentui Obamai civilinių organizacijų atstovai, reikšdami savo susirūpinimą dėl nepilotojamųjų orlaivių panaudojimo kovojant su terorizmu. Europos parlamente nariai jau susivienijo dėl JAF naudojamos nepilnotojamų orlaivių programos, kuri ignoruoja tarptautinės teisės nuostatas. Man kyla susirūpinimas, todėl yra reikalinga rezoliucija, nes JAV e, padėjo pagrindus, o tai gali išplisti ir visame pasaulyje, kalbu apie nepilotuojamus orlaivius ir jų naudojimą. Labai gerai, kad e, prezidentas Obama pateikė savo deklaraciją. Jis teigia, kad yra pasirengęs užtikrinti didesnį skaidrumą, e, kalbant apie nepilotojimų orlaivių panaudojimą. Tačiau mums yra reikalingi aiškus žingsniai šią linkme ir mes turime prisidėti prie teisinio pagrindo išaiškinimo, naudojant nepilotuojamus orlaivius, kaip tai atitinka žmogaus teisę, tarptautinę humanitarinę teisę Ir išvada yra tokia, kad negalima laikyti teisėtais neteisminių žudimų, nes kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę ir į sąžiningą teismą. Ir kaip jau buvo pasakyta, nepilotuojami orlaiviai gali būti naudojami tik ginkluoto konflikto metu ir visos šalis įsipareigoja užtikrinti civilių apsaugą. E, Kitas rytis, kurioje mes galime prisidėti, yra ginklo eksporto kontrolę. E, Nepiltojami orlaiviai gali būti eksportuojami ir visuomet jie gali patekti į netas rankas. Todėl mes turėtume įtraukti juos į ginklų eksporto kontrolės sąrašą. Aš turiu taip pat klausimą ponui Emersonui. Kaip Jūs vertinate ES ir valstybių narių e, vaidmenį diskusijose su JAV. Ir kągi jūs norėtumėte, kad parlamentarai padarytų, kad būtų galima patikslinti nepilotojamų orlaivių naudojimo galimybės. Ačiū dabar ponė Latford, nes jai reikės išvykti. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininkėms abiems, dėkoju už šio klausimo e, surengimą. Turėjau galimybę su Ana Gomes ir kolego Tavareš prieš keletą savaičių dalyvauti neformaliame klausime ir aš džiaugiuosi, kad dabar vyksta šis oficialus klausimas, oficialus renginys ir aš džiaugiuosi visų svečių pasisakymais. Bet konkrečiai aš norėčiau paminėti ir priminti, kad mums reikia sureaguoti į pono Emersono raginimą mums pradėti ES um, atsaką šią kryptimį. Ir tą turėtume perduoti ir savo šalių vyriausybėms ir parlamentams. Aš pati ketinu tą padaryti Junktinėje karalystėje. Bet mes taip pat galėtume pagalvoti apie žodinio klausimo pateikimą plenarinėje sesijoje, kad pradėtume visą šį procesą. Ir mes turėtume tokiu būdu paskatinti ES kažkaip reaguoti, nes ES gali e, pasisakyti už tarptautinę teisę ir jos nuostatų taikymą. Žinoma, mums svarbus žmogaus teisų pažeidimai ir profesorė O'Connell priminė, kad maždaug 4 tūkstančiai žmonių žuvo, 2 ar 300 vaikų žuvo tokių išpolių metu. Ir tai mums yra labai svarbu. Bet gyla didžiulė grėsmė tarptautiniai teisės sistemai. Ja sukurti buvo netaip jau lengva, ji buvo kuriama ne dešimtmečius, bet šimtmečius. Ir galime tik prisiminti tos doktrinos nuo 1842 metų galiojimo. Todėl mes kaip Europos parlamento nariai turime pasistengti, kad ES nuosekliai vieningai sureaguotų per pastarosius dešimtmečius. Buvo labai daug tikimas iš ES dėl kalnių perdavimo, dėl kankinimų atvejų, Deja, mūsų lūkesčiai nebuvo patenkinti ir tyla nugalėjo. Taigi tikėkime, kad mes pasinaudosime savo įtaką ir tas atsakas realizuosis. Po rugsėjo 11-osios aš prisimenu valstybės departamento darbuotojus. Jie buvo atvykę į tarybos darbo grupę. Ir po ilgų diskusijų buvo parengti keli dokumentai, kelių puslapių dokumentai. Tai vyko diskusijos, buvo dedamos pastangos siekiant įrodyti ES, kad Bušo administracijos pasirinkimas dėl globalinio karo su terorizmu yra tinkamas, ignoruojant tarptautinę humanitarinę teisę ir Ženevos konvenciją. Galiausiai buvo atsisakyta tokių pastangų tyliai Briuselėje. Bet dabar mums reikia kur kas labiau matomos ir girdimos reakcijos atsako iš ES pusės. Aš bent jau iš šios dienos klausimo tą tikrai labai aiškiai suprantu, mes nebegalime tiesiog kalbėti, mums reikia kažką daryti, imtis konkrečių priemonių, kad galėtume atremti e, tokias tendencijas. Ir sutinku, kad tame yra daug pavojų, jeigu mes nieko nedarysime, tai atsisuks prieš mus pačius ir Junktinės Amerikos valstijos, kai išplis tokie nepilotuojami orlaiviai ir kai mes patys tapsime taikiniais ir kai tada jau bus per vėlų ieškoti atsako tarptautiniu lygiu. Dėkoju dabar ponas, ponia Kromberg ir vėliau ponas Tanok. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariu Anai Gonmeš, kad e, labai geras klausimas, labai svarbus karas su terorizmu ištrynė linijas tarp karo ir taikos, tarp taikos zonų ir karo zonų. Karas prieš terorizmą turi būti apibrieštas aiškiai. Yra sakoma, kad šalis, kurioje gyvena teroristai, yra priešė ir ją galima pulti ir galima imtis savyginos priemonių. Taigi dabar kyla toks klausimas, ar mes išplečiame karo zonos apibriežti į bet kokią karinę zoną, jeigu prisimintume vaizdajoste. Ar mes kalbame, aišku, ne, ne apie Vokietiją, bet apie Pakistaną ir apie kokią teisę mes čia diskutuojame. Aš norėčiau paklausti ekspertų, kaip išspręsti šios teisinius klausimus nes yra du galimi metodai. Humanitarinė teisė, jeigu ji yra taikoma tik karo zonose, tai mes turime išplėsti karo zonos apibriešties suvokimą. Ir kaip humanitarinė teisė yra taikoma šiuo aspektu. Ar mes turime dviejopą humanitarinę teisę. Vieną, kuri yra taikoma karo zonoms, o kitą, kuri yra taikoma ne karo zonoms. ir tos nekaro zonos, ar jos egzistuoja tik silpnosiuose šalise, ar taip pat ir e, stipriuose valstybėse. Taigi, e, aš pritariu, kad reikia rezoliucijos, bet norėčiau jūsų atsakymą šiais klausimais. Sutinku, kad ES reikia pozicijos, bet kaip mums būtų galima išspręsti geriau šios teisinius klausimus? Ačiū, ponė Kronberg, ponas Tanok. Well. Ačiū, ponė Pirinkė. Mano nuomonė šiek tiek skiriasi. Asmeniškai kalbant, vakar lankiausi klausimus e, gynybos komitete, e, kur buvo kalbama apie e, transatlantinę laisvos prekybos zoną ar karinę prekybą. Čia irgi būtų toje laisvoje, laisvos prekybos zonoje. Tai yra šiek tiek kitokia diskusija, turint galvoje, kad mes turime bendrų vertybių su jungtinėmis valstybėmis ir ketinama pradėti darybas dėl vienos didžiausių laisvos prekybos zonų sukūrimo aš neketinau ginti Junktinių valstybių ir mano frakcija neturi konkrečios pozicijos, nes apie tai dar neapgalvojame. Tačiau aš manau, kad Junktinės valstijos e, gali įrodyti savo bylą, nors ji yra ir kontroversiška ir reikalauja daug apmąstymų. Asmetrinis karas dėja yra tikrovė, jis pagrįstas teroristinė taktika, kurios tokiu globaliniu mastu esame, nesame regėję pastarosios istorijos bėgėje. Ji netitinka hmm, įprastų e, karo įstatymų, kuomet galima nustatyti kariaujančias pusės. E, čia nėra uniformų, nesilaikoma Ženevos konvencijų dėl e, nekariaujančiųjų teisių, dėl medicininių įstaigų, dėl civilių, kurios taip pat grobę, jie savo ginklus talpina civilinėse zonose ir imamas veiksmų barbariškai. Ir jeigu jie galėtų gauti masinio nakimo ginklų, juos panaudotų taip pat nediskriminuojančių pobūdžių. Po, po, pobūdžių. Taigi šis klausimas yra labai sudėtingas ir jį reikia gerai apgalvoti. Aš manau, kad reikia naujai galvoti apie jurisprudenciją tarptautiniu mastu Aš sutinku, kad viena valstybė vienašališkai negali visko daryti ir kurti teisę tokiu būdu. Junktinės tautos turėtų surenkti tarptautinę konferenciją šio klausimu, nes aš nemanau, kad bet kokia dabartinė teisė atsako į visus klausimus, kurie kyla. Ir nors aš pritariu tiems, kurie sako, kad nediskriminuojamas e, nepilnojimų lėktuvų panaudojimas yra nepateisinamas, kiekvienas atvejis turi būti pateisinamas, bet kokia civilinė auka yra apgailėtinas atvejis kaip ir bet koks karas, kada, kuomet žūva e, civiliai ir mes čia parlamente daug e, šnekame apie moralinį e, urano panaudojimo pateisimą ir taip toliau, ir taip toliau, apie minas. Šios klausimus reikia aptarnėti, aišku, reikia kurti e, tarptautinę teisę, <clears throat> leidžiant ar draudžiant juos. Klausimas, kurį norėjau užduoti, e, prelegentams, kurie labai įstringai apie tai kalba. Tačiau pažiūrėkime į Pakistaną. Jeigu teroristai nugalėtų, jeigu jie gautų į savo rankas brandolinį ginklą, pavyzdžiui, Pakistane, e, Pakistanas yra brandolinė valstybė, kokia grėsmėgi iškiltų žmonijai? Tai yra tos dilemos, su kuriamis susiduria Junktinės valstijos. Galbūt todėl jie turi taikyti tuos e, e, ekstraordinarius metodus, gindami savo interesus. Aišku, kad šį klausimą reikia labai atidžiai dar aptarti. Ačiū, ponė Tanokai. Ir prieš teikdama žodį išorės veiksmų tarnybai, aš pati norėčiau pateikti keletą pastabų. Aš esu parlamento narė iš Vokietijos ir mes e, Žinome, kad mūsų gynybos ministras norėjo, kad parlamentas patvirtino, jog Vokietijos armija turėtų e, tuos orlaivius taip pat. Įvyko už parlamento ribų labai gyva diskusija. Man įdomu pastebėti, kad gynybos ministras atidėjo savo prašymą e, parlamentui, kad būtų perkami nepilotuojami lėktuvai. Aišku, artėja ir rinkimai. Ir ši diskusija vėl atsinaujins kitą metą ir aptardami tai čia parlamente ir su visuomenė, su pilietinė visuomenė labai svarbu pabrėžti tai, kad tai yra labai svetinga tema humanitarnės teisės, tarpinės teisės pra, prasme. Tačiau tai yra nauja dimensija e, atsirandanti visur, tai yra svarbu ir visuomeniai. Mūsų frakcija yra už tai, kad rezoliucija tokia būtų patvirtinta, jeigu mes ją parengsime parlamente. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, žmogaus teisų pakomitetis pats ketina siūsti delegaciją į Pakistaną žmogaus teisų pažeidimų klausimams aptarti, taip pat pasidomėti e, situaciją su aukomis tų atakų iš nepilkomo lėktuvų. Iš tiesų, kai Jemenas paprašė Junktinių valstybių panaudoti orlaivius kovoti su Al-Qaeda grupuotėmis. Ir e, valstybės, valstybių e, e, vyriausybėse pozicijos keičiasi, nes yra tiek civilių aukų, kad dabar jau sakoma, jog teroristinės grupuotės aukas panaudoja kaip argumentą E, pritraukdami daugiau paramos savo, nes žmonės jaučia, kad tai yra neteisinga ir tuomet e, teroristinės grupuotės tiesiog tuo pagrindu auga. Dabar Timas Džonsas iš išorės veiksmų tarnybos. Labai ačiū už tai, kad suorganizavote šiuos klausimus ir suteikite galimybę mums pateikti keletą komentarų. Akivaizdu, kad visi žinome, šie orlaviai vis daugiau naudojami kariniais tikslais, daugiausia, kaip pana Gomes sakė, Kongo operacijos e, kartais tai yra civilinio panaudojimo atvejai. E, jie naudoja neteisės saugos tikslais, tačiau prieštarangiausias klausimas yra susijęs su jų panaudojimu E, e, atakoms, tikslinėms atakoms, ypač už, e, atakuojant įtariamus teroristus. Turiu pasakyti, kad ES neturi oficialios pozicijos dėl nepiltuojamų orlaivių panaudojimo. Tai dabar aš galiu tik tai išdėsyti tą poziciją, kokią turime, kuri galėtų būti svarbi šiai diskusijai. Pirmiausia, noriu sutikti su ekspertais kad vienas svarbiausių klausimų diskusija yra skirti skirtingus klausimus dėl politikos susijusios su jų panaudojimu, pačia technologija ir teisinių pagrindų. Ir nereikia jų supainioti. Europos Sąjunga e, tarptautiniu mastu nuolat įrodinėja, kad kova su terorizmu ypač turi būti vykdoma laikantis tarptautinės teisės E, ypač humanitarnės teisės ir žmogaus teisų. Politikos kontekste e, dėl bendros strategijos kovojant su terorizmu ES mano, kad veiksmingas, e, veiksmingo kova su terorizmu ir žmogaus teisų apsauga vienas kitą sustiprina, o ne konkuruoja tarpusavyje. Dėl technologijos, kaip buvo paminėta ekspertų, kad tai yra nauja technologija, tai taip pat ir povandeninių laivų prieš šimtą metų panaudojimas buvo prieštaringas. Taigi šių orlaivių e, panaudojimas kelia daug klausimų, teisinių klausimų, ypač kai kalbama apie jų panaudojimą tiksliniam žudimams. Ir vienas iš svarbiausių klausimų yra, kokia yra teisinė sistema čia taikytina. Jeigu tai yra žmogaus teisų tarptautinė teisė, tai kiekvienas teroristas nusipelno teismo ir ES prieštarauja bet kokiam e, tokiam žudimui, nes tai pažeidžia e, tarptautinę teisę, e, žmogaus teisų sistemą, bet ir pačią teisės ir šeimybės sistemą, pačią koncepciją, kuri svarbi kovojant su terorizmu mums, kur tarp, taikoma tarptautinė žmogaus teisė, tai yra situacijos ginkluotų konfliktų prasme, tai tokias pajėgas galima panaudoti, kaip buvo sakoma, ypatingomis sąlygomis. Reikia taikyti proporcingumo e, principus ir be to, aišku, yra įvairių klausimų, kurie buvo keliami, daugelis jų šiandien buvo pabrėžti. Aišku, bus daug tokių klausimų, kaip kvalifikuoti E, ginkluoto konflikto situaciją, savyginos teisę, diferenciaciją tarp kariaujančių ir nekariaujančių ir kokia yra galimybė e, analizuoti po smūgio, to smūgio efektyvumą ir pateisinimą. Ir ar toks smūgis atitinka tarptautinę teisę, tai priklausytų nuo konkrečios situacijos analizės. Mes, aišku, esame ankstyvame etape aptarinėjant e, šios klausimus taryboje ir išorės veiksmų tarnyboje. Ir mums reikia juos iki galo išanalizuoti, tačiau šiame kontekste mes džiaugiamės šiandienę diskusiją ir atsižvelgėme į ekspertų e, e, pristatymus ir dr. Melcerio pristatytą tyrimą ir lauksime pono Emersono, jungtinių tautų ypatingojo pranešėjo ataskaitos ir mes džiaugiamės, kad jis dalyvavo šiandien šioje diskusijoje. Ah, okay. the... Ačiū, dabar suteiksiu žodį ekspertams, kad galėtų atsakyti į kolegų užduotus klausimus. Prašom, ponė Melcer. Ačiū. Ačiū, pasistengsiu apibendrinti savo atsakymus, sutelksiu dėmesį į keletą konkrečių pastebėjimų. Jūs klausite, ar mums nereikėtų dėrytis iš naujo dėl sutarčių teisės. Mums ne to pirmiausia reikia. Pirmiausia, mums reikia skaidrumo ir atskaitingumo dėl dabar taikomų standartų, dėl naudojamų kriterijų, apibrėžiant kovos lauką, apibrėžiant taikinį ir galvojant, kokias alternatyvas būtų galima pritaikyti. Taigi pirmiausia, skaidrumas, o kai bus užtikrintas skaidrumas, kai bus aiškios valstybių pozicijos, tada būtų galima pereiti prie diskusijos ir žiūrėti, ar galima pakeisti teisę ar ne. Aš asmeniškai norėčiau, kad būtų atskirta labai griežtai du dalykai - kaip technologijos yra naudojamos. Mes kalbame apie teisę dėl taikinių, e, reglamentuojančio taikinius, technologijų taikymą, operacijas, ar jos būtų vykdomos ore, jūroje ar sausumoje. Ir aš manau, kad mums pirmiausia reikia patvirtinti egzistuojančius principus, egzistuojančią teisę, atskirimo principą, proporcingumo principą, būtinybės principą, žmogaus teisų principus, teisę į gyvybė turi būti patvirtinta ir galbūt patikslinta, atsižvelgiant į situaciją tarptautinėje saugumo aplinkoje šiandien. Vienas iš klausimų yra toks, kasgi yra ginkluotas konfliktas, kas yra kovos laukas, kokia yra kovos lauko apimtis, ar yra kažkoks geografinis apribojimas kovos lauko. Ir klausimas eina ne tik apie nepilotuojamus orlaivius, galima kalbėti šiandien ir apie kibernetinį karą ir kaip galima apriboti kovos lauką kibernetinėje erdvėje. E, šiandien santykiai karo zonoje nebėra lokalūs, jie yra globalūs. Dažniausiai jie būna globalūs ir nepilotuojami orlaiviai tik iliustruoja vieną iš aspektų. Taigi labai trumpai kalbant apie karo, karinį konfliktą, jis yra susijęs ne su vieta, ne su konkrečia vietove, bet su santykiu. Dvi šalis kovoja viena su kita. Ir kad ir kur jos būtų, jos kovoja. Tai yra santykis. Ir jis apima dvi šalis. Tai nereiškia, kad jos gali kovoti kur nori. Jos gali būti neutralioje šalyje, kur negali pritaikyti karinės jėgos, bet karinis konfliktas, ginkluotas konfliktas nėra apribuotas geografinė prasme. Tai daugiau yra santykis tarp dviejų pusių. Todėl, kai Junktinės Amerikos valstijos sako, kad mes turime priešą ir mes galime jį pulti, kad ir kur jis būtų, iš tiesų ginkluoto konflikto teisė to nedraudžia. Aš kalbu apie Junktinių tautų hartiją, kitus įstatymus susijusius su neutralumu. Mums yra reikalinga diskusija, atvira diskusija su JAV ir kitais partneriais. Tai yra vienas mūsų prioritetų. Kalbant apie teisėtumą ir neteisėtumą, tai yra sudėtingas klausimas, tačiau negalima ignoruoti vieno dalyko, kuris dažnai yra pražiūrimas Kalbant apie nepilotuojamų orlaivių technologijas, taip, nuotolinio valdymo ginklai, jie nėra neteisėti, bet teisiniai standartai yra pritaikomi prisiderinant prie technologijų, o ne priešingai. Taigi mes matome, kad tai vyksta Junktinėse Amerikos valstijose CŽV teigia, kad nuo 2010 metų nebuvo padaryta e, papildomos žalos, bet tai priklauso nuo to, kaip ta žala yra įvertinama. Jie suponuoja, kad bet kuris vyras kovingo amžiaus karo zonoje yra kovotojas, nebent yra įrodoma, kad taip nėra. Bet negalima to įrodyti, kol nėra, nėra įvykdomas išpolis. Ir po to taip pat nėra vykdomas joks tyrimas, nes kalba eina apie nepilotojimus orlaivius. Jie puola iš oro. Ir toks suponavimas yra neteisėtas pagal humanitarinę teisę. Humanitarinė teisė teigia, kad abejonės atveju turi būti laikomas toks asmuo kaip civilis, o ne kaip kovotojas. Bet technologija negali nustatyti, ar konkretus asmuo yra civilis ar kovotojas. Ir mes niekur nenaisime, jeigu bus laikomasi e, tokios prezumpcijos. Ir teisės nuostatos yra pakoreguojamos e, reaguojant į technologijas. Ir aš norėčiau dar e, pasakyti keli žodžius apie ginklų sistemos automatizavimą autonomiją, autonomiškumą. Mes turime automatinės gynybos sistemas integruotas laivuose, taip pat ir sausumoje ir jie gali, jos gali nustatyti automatiškai artėjantį objektą ir jį numušti. Kai kurios tos sistemos yra automatinės, jos gali sureaguoti per kelias sekundės. Ir žinoma, yra tokios sistemos stebėtojas, prižiūrėtojas, kuris galėtų sustabdyti operaciją, bet viskas vyksta taip greitai dėl to, kad tai yra automatinės gynybos sistemos ir jos gali padaryti žalą civiliams sausumoje, pavyzdžiui, ir niekas negali uždrausti tokių automatinių gynybos sistemų pritaikymo naudojant nepilotuojamus orlaivius. Aš norėčiau pacituoti Junktinės karalystės požiūrį dėl nepilotuojamų orlavių naudojimo. Gynybos ministerija, kalbėdama apie žalą, sako, kad galima įrodyti, kad nėra pakankamai laiko, kad žmogus reaguotų atremdamas grėsmę ir potenciali žala, nepasinaudojant tokią sistemą, automatiškai pagrindžia bet kokią papildomą žalą. Taigi mes čia matome e, konkretų pasisakymą, kuriame teigiama, kad bet kokia kolektyvinė žala yra pagrįsta, pateisinama, nes jeigu nebus naudojama automatinė gynybos sistema, tai atneš pernelik daug žalos. Taigi, ką aš noriu pasakyti? technologija tampa tokia naudinga, kad mes kartais netgi imame keisti galiojančią tartautinę teisę. Taigi mums visų pirma reikia patikslinti teisę, teisės nuostatas, nepamirštant to automatizavimo proceso ir mums reikia konsensuso dėl, kokių, dėl tolesnių priemonių, ką mes esame pasirengę palaikyti ir ką mes esame prit linkę pritarti. Ir galbūt mums reikėtų naujos sutarties geriau apibrėžiančios šios elementus. Ar yra kitų svečių norinčių pasisakyti? Prašom. Keturis punktus aš norėčiau pažymėti. Labai mažai e, buvo pasakyta minčių, kuriams aš nepritarčiau. Ir tai rodo, kad e, mes šiandien svarstome sudėtingą, prieštaringą teisinį ir etinį klausimą. Ir neturime po kojomis tvirtos žemės, dar nėra išspręsti visi klausimai, daugelis jų išlieka ginčytini ir technologijų plėtimasis, plėtra yra akivaizdi. Todėl mes galime pabrėžti, kaip svarbu yra plėtoti tarptautinį dialogą šiuo klausimu. Kaip ir Nimsas, aš pritarčiau tam, kad pirmiausia valstybės turėtų viduje susitarti ir vėliau viešai kalbėti apie taikytinus teisės principus. Ir jos valstybės tikriausiai pastebės, kad labai sudėtinga e, pateisinti tokių orlaivių naudojimą kovojant su terorizmu šalise, kuriuose nėra jokio akivaizdaus ginkluoto konflikto. Taigi mums reikia teisinės analizės Galbūt reikės dėrėtis ir naujos sutarties. Galbūt reikia tiesiog bendro supratimo dėl pasikeitusių aplinkybių apibriešties. Visų pirma, valstybės turi aktyviai įsitraukti į šį procesą, bet tokių aktyvių veiksmų nieko negalėsime nuspręsti. Aš visiškai e, sutinku su kolegos pastebėjimu, kad JAF turi reaguoti į pasikeitusias aplinkybės susijusias su asimetriniu karu. Aš sutinku, kad pastangos Junktinėse Amerikos valstijose yra rimtos pastangos, nebesiekiama ignoruoti tarptautinės teisės ir sukurti tam tikras teisinės spragas, įkuriant tokį kalėjimą kaip Guantanamo. Ir man atrodo, kad kol kas nepavyko e, atlikti teisiškai nuoseklios e, analizės na, mano ar Nilso nuomonė ar kitų tarptautinių teisininkų nuomonės nepakanka, nes valstybės kuria tarptautinę teisę ir atėjo laikas valstybėms imtis šių klausimų. Tai tokie du mano pastebėjimai. E, ponas Tenak kalbėjo apie realios situacijos analizę ir savo pasisakymą pabaigoje sakė, kad ši problema yra labai sudėtinga, mes turime viską gerai apgalvoti, negalime būti kategoriški, turime atsižvelgti realybę į tai, kaip plėtojasi teisiniai, etiniai standartai. Aš su to sutinku, bet galime paimti Pakistano pavyzdį ir ne vienas kėlė sutikimo klausimą. Ir Mary O'Connell taip pat savo pasisakymą. Kovo mėnesį aš lankiausi oficialioje misijoje Pakistane ir buvau susitikęs su civilinės vyriausybės vadovais, įskaitant užsienio reikalų ministru ir kitais pareigūnais taip pat ir gynybos ministerijos atstovais, taip pat genčių vadovais, e, kurie e, sušaukė asmenys iš Vaziristano ir kitų Pakistano regionų. Žinoma, kad darbas yra daromas vietoje, bet aš galiu paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, sutikimo teisinė pusė. Aš pats neturiu jokių abejonių, kad uh, Pagal tarptautinę teisę Pakistanas nes, nesutinka ir nepritarė nepilotojimų orlaivių naudojimų jų šalyje. Praeitie prezidentas Mušarafas ir kiti vadovai nebuvo davę aiškaus sutikimo. Mušarafas pareiškė, kad jis tą darė, tai buvo atvira paslaptis ištisus metus. Taigi žvalgybos ar gynybos bendruomenės nariai Pakistane dirba pagal kitokius standartus nei kad vakarų Europoje ir jie gali teikti žvalgybinę informaciją ir informaciją apie tikslinius žudimus. Bet mes esame sąjunga, kuri pasisako už demokratiją. Ir mes turime žiūrėti į demokratinės vyriausybės priimtus sprendimus. Ta vyriausybė remia e, žmonės kurį ir išrinko vyriausybė praėjusiu metu balandžio 12 dieną buvo patvirtinta rezoliucija, jai pritarė abu Pakistano parlamento rūmai. Taip pat ir visų ministerijų vadovai. Ir jie atsiriboja nuo praeitįje duotų raštų ar žodžių sutikimų. Jie atšaukia tokį susitikimą ar pritarimą. Toliau jie labai aiškiai sako, kad Pakistanas nepritarė jėgos panaudojimui jų šalies teritorijoje, nepritarė nepilotojimų orlaivių naudojimų Vaziristano teritorijoje. Ir teigiama, kad nuo 2012 m. balandžio 12 dienos bet koks sutikimas turi būti duodamas raštu. Ir tą turi peržiūrėti gynybos ir saugumo komitetas ir apie tai turi kalbėti parlamente atsakingas ministras. Vėliau, praėjus kelioms valandoms, Vaziristane buvo paleistas nepilotuojamas orlaivis, keturi ar penki žmonės žuvo. Taigi aš klausiu ne tik politinio pobūdžio klausimo, bet ir teisinio klausimo. Kągi tai sako apie mūsų principus, reprezentatyvios demokratijos principus jeigu demokratiškai išrinktos vyriausybės pozicija yra šitaip ignoruojama. Ir tai yra daroma nuolat, nuosekliai. O kalbant apie teisę, nesvarbu, ką sako vienas ar kitas atstovas apie savo šalies poziciją. Mes pripažįstame šalių vyriausybių atstovų nuomonę. Ir jeigu toks atstovas sako, pasako ne. Tai į tai būtina atsižvelgti. Niekas nesako, kad tai sudaro sąlygas aiškiam sutikimui. Pakistanas yra vienintelė šalis, kurioje nėra duota jokio sutikimo panaudoti nepiltojimus orlaivus neginkluoto konflikto zonoje. Kovotojai Pakistane galbūt gali pradėti taikyti brandolinį ginklą, bet nėra jokių įrodymų apie tai, kad kovotojai galėtų perimti Pakistano valdymą. Ir tai yra tik tai hipotezė, žiūrint iš karinės pusės. Nėra tokios įmanomos galimybės, kad talibanas Pakistane galėtų perimti valdymą. Žinoma, jie vykdo kriminalinę veiklą ir ES į tai visą laiką žiūrėjo kaip į nusikaltimus, už kuriuos reikėtų bausti. Galima kalbėti apie nusikaltimus žmonijai netgi. Bet viena problema, kurią kelia JAV analizė, yra tai, kad teroristai nėra laikomi e, nusikalteliais. Jie yra priešininkai, juos yra žiūrima kaip į priešininkus karinėme konflikte. O sunkumų čia kyla štai kokių. Humanitarinė teisė turi būti taikoma abipusiškai ir jeigu JAF puola Al-Qaeda atstovus, kad ir kur juos randa, ir kad tai nėra humanitarnės teisės pažeidimas, tai tą patį galima pasakyti ir žiūrint priešingai. Humanitarnė teisė nėra pažeidžiama, kai Al-Qaeda atstovai žudo Amerikos piliečius, kad ir kur juos aptiktų. Taigi teisė čia sukuria siaubingą precedentą. Taip pat kyla grėsmė ir saugumo situacijai. Kitas dalykas yra susijęs su kriminaliniais veiksmais prieš civilius. Ir labai svarbu greitai surenkti diskusijas ir šiuo klausimu. Kai dėl savigynos. Hartijos 51 dalis leidžia naudoti jėgą savigynos tikslais jeigu susidaro tam tikros aplinkybės. Ir daugumos nuomonė tarptautinėje bendruomenėje yra tokia, kad jėga gali būti panaudojama saviginai prieš organizuotas nusikalstamas grupuotės, nevalstybinius dalyvius. Saugumo tarnyba 2001 metais ir anksčiau mane, kad Al-Qaidos um, operacijos kelia grėsmę tartutiniai taikai ir saugumui ir ėmėsi tokių priemonių kaip uh, sankcijos ar kariniai veiksmai, kai tai buvo būtina. Taigi klausimas yra štai toks, kodėlgi nesikreipus į saugumo tarybą, prašant uh, įgaliojimo imtis veiksmų tais atvejais, kai kyla grėsmė taikai ir saugumui nes saugumo tarnyba galėtų suteikti įgaliojimus imtis tokių veiksmų ir pritaikyti karinės technologijas. Bet 51 straipsnis reikalauja tų valstybių, kurios naudoja jėgą saviginai, pateikti ataskaitą saugumo tarybai dėl tokios jėgos panaudojimo būtinybės. Junktinės Amerikos valstijos niekada nepasinaudojo šią nuostatą ir nesilaikė tos nuostatos reikalavimų ir nepranešė apie nepilotuojamų orlavių naudojimą. Svarbiausias mums klausimas yra ne nepilotuojamų orlaivių panaudojimas tradicinėme kovos lauke. Įrodymai rodo, kad nepilotuojami ginkluoti orlaiviai, kurie yra gan tikslus, Kiekviena technolo technologinė karta tampa vis tikslesnė. Yra tokių, kurie teigia, ir galbūt jie yra teisūs, kad orlaivis yra kur kas tikslesnis negu F-16, nes F-16 pilotas turi priimti labai greitai sprendimą ypatingo spaudimo sąlygomis ir gali būti rizika, kad mažas vaikas bus supainiotas su šuniu ar kažkuom. Taigi sprendimas turi būti priimtas neįtikėtinai greitai, o nepilotojimo orlaivio pilotas sėdi nutolusioje aplinkoje ir jo darbo aplinkybės yra visai kitokios. Ir įrodymai e, Afganistane bent jau rodo, kad e, mažiau civilių žūsta uh, nuo nepilotojimų orlaivių atakų, nei kad nuo F-16 atakų. Ar ilgal tolimo nuotolio raketų panaudojimo. Tačiau tai ne, neišsprendžia mūsų problemos, nes mūsų problema yra tokia, kaip atskirti kovotojus nuo civilių. O galvojant apie kovą su terorizmu, mes remiamės e, žmonių sukauptais žvalgybiniais duomenimis. Nedaug tų, kurie buvo nužudyti, buvo Al-Qaidos aukšti vadeivos. Vienas asmuo buvo žudomas penkis atskirus kartus. Pavyzdžiui, buvo tokių atvejų. Bet dar geresnis rodiklis yra toks. Jūs turbūt žinote ES antiterorizmo dokumentus, teisingumo teismo bylą, kardį bylą. Jūs žinote, kad ES sankcijos atkartoja jungtinių tautų sankcijų sąrašą. Saugumo taryba paskyrė 2011 metais asmenį, į kurį galima kreiptis, kad pavardės nuo sąrašo būtų, iš sąrašo būtų išbrauktos. Tada yra atliekamas patikrinimas. Buvo gauta 31 paraiškų, 97, atsiprašau, 95 procentai atvejų buvo, paraiškų buvo pateikinti. Taigi tas skaičius pavardės išbraukimo iš sąrašo yra gan didelis ir tai yra geras ženklas, tačiau tai rodo, kad sąrašas yra sudarytas netinkamai, o jis yra pagrystas tais pačiais surinktais žvalgybiniais duomenimis, kuriais yra remiamasi, kai yra sprendžiama dėl žudytinų asmenų. Taigi civilių ir kovotojų atskirimas yra gan sudėtingas procesas. Dabar dėl profilinių antpolių. Jie nėra tiksliniai. Profiliniai antpoliai yra visai kitokio pobūdžio. Ir susitikusių paštūno genties vadovais iš Vaziristano, kurie visuomet dirba grupėmis, vyrų grupėmis, dėl kultūrinių, tradicinių e, priežasčių jie visuomet su savimi turi ginklą. Taigi, jeigu pamatytumėte tokio žmogaus žmo, e, vaizdą, pagalvotumėte, kad jis yra kovotojas. Bet e, jų vaikai negali eiti į mokyklas dėl kylančios grėsmės. Ir dar vienas klasikinis pavyzdys - kovo 17 dienos išpolis kai dvi gentys bandė e, susitarti dėl to, kaip išstumti talibano kovotojus iš jų regiono. Taigi du vadovai susitiko, susėdo į du ratus ir bandė sugalvoti strategiją, kaip išstumti talibaną iš savo teritorijos. Ir jie buvo užsipulti, e, 43 žmonės žuvo ir labai daug buvo sužeista. Žinoma, baisu, kai vaikai žūsta, tiesa, tai yra siaubinga, bet reikalas yra ne tas. Žiūrint iš politikos pusės, tokio pobūdžio situacija rodo, kaip svarbu greitai susitarti dėl žaidimo taisyklių, kurie minimizuoja, sumažina žuvusiųjų skaičių. Mums reikia skatinti tokį konsensusą. Ta reikia padaryti ir tą būtina padaryti greitai. Ir gera valia derantis su šalių vyriausybėmis kad būtų rastas sprendimas, kuris atitiktų tarptautinės teisės nuostatas. Ačiū dabar. Prašau kalbėti šiek tiek trumpiau mes vėluojame, o turime ir griežtas taisyklės, kaip panaudoti salės. Pabandysiu trumpai, pabandysiu atsakyti trumpai iškeltus klausimus. Dėl civilių, pavyzdžiui, skrydžių saugumas Europoje Jeigu panaudotume civilinius e, orlaivius teisėtėms tiklams, tai gali kilti techninių problemų, net ir e, saugos problemų dėl teisės saugos. Yra privatumo klausimas, kurio negalima išleisti iš akių, nes, nes nepilnojami stebėjimo žvalgybos e, lėktuvai surenka daug duomenų, daug šalbinės informacijos ir gali kilti privatumo klausimų, jeigu tie duomenys panaudojami plačiai. Ir tai daugiau susijęs su duomenų rinkimo e, klausimo apskritai, ne pačių metodų. Dėl nevalstybinių veikėjų yra pranešimų, kad Hezbollah jau naudoja nepilotuojamus orlaivius. Tai nėra vien tik tai hipotezė jau. Tačiau aš sakyčiau, kad reikia daryti skirtumą tarp to, kad ne kiekvienas nepilotuojamas ar per nuotolį pilotuojamas lėktuvas e, yra būtinai tas pats, kaip nepilotuojamas e, lėktuvas yra tam tikrų e, beveik žaislų, kurios galima, aišku, netinkamai panaudoti, tačiau tie dalykai yra šiek tiek kitokie. Dėl technologijų draudimo praktiškai neįmanoma tai padaryti ir būtų neprotinga europiečiams tai daryti. Galima kontroliuoti technologijos e, pliti, plitimą per eksporto kontrolę. Dėl panaudojimo už karinių konfliktų ribų. Aš sakiau, kad yra pateisinamo panaudojimo karinėje srityje. Na, turbūt mano pozicija būtų subtilesnė negu kolegų, sakydamas, kad aš norėčiau matyti tokią situaciją, kai e, tik išskirtiniais atvejais jie būtų naudojami. Junktinių valstybių sistemoje pats prezidentas turėjo dėl to spręsti. Šioje situacijoje yra keista tai, kad prezidentas pasirašo dėl potencialių taikinių tikslų, tai sąrašų. E, Pakistane jis turi pasirašyti konkret, dėl konkretaus sprendimo. Tai yra šiek tiek sudėtinga. Konvencinėse sistemose tai gali būti e, pateisinama, kai tai yra išskirtinis atvejis. Aš e, išvešiau lygiai greitę su Bin Ladeno nužudimu, ko nepadarė E, nepilotuojamas orlaivis. Žinoma, yra klausimas dėl Pakistano suvereniteto, dėl neteisėto karinių pajėgų e, įsiveržimo į Pakistano teritoriją, tačiau aš sakyčiau, kad tai galėjo būti e, protingas žingsnis, ypač turint palyginti su bombardavimais ir panašiai. Tačiau tai yra išskirtinis atvejis, nuolat nesunčiamos karinės pajėgos į užsienį Taigi reikia laikytis e, pagrindinių principų, pagrindinių karo įstatymų. Aišku, kad reikalingas protingas skaidrumas ir atskaitomybė. Ir trumpam dėl ES reakcijos. Pirmiausia, Europos vyriausybės šiuo metu jau perka tuos nepiltuomus lėktuvus, kai kurie yra ginkluoti lėktuvai, tai nėra teorinis klausimas. Karinės pajėgos juos perka ir teisingai daro. Aš tikiuosi, kad juos panaudos pagal tarptautinę teisę, tačiau būtų įdomu padiskutuoti apie tai mums patiems. Taip pat reikia bendrauti su Junktinės valstijomis šiuo klausimu Ir aš nepasakyčiau už sutartį. Aš dalyvau e, diskusijose dėl klasterinių e, ginklų. Tai yra klausimas, kuris turi didžiulių humanitarnių pasiekmių. Čia būtų kitokia diskusija, būtent dėl politikos. Ačiū. Ir Labai trumpai um, baigiamasias pastabas išsakysiu, nes mes vėluojame. Labai ačiū visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje. Tai buvo pirma diskusija, tačiau aš manau, kad tai buvo vaisinga. Nekartosiu dalykų, kuriuos jūs pasakėte, tačiau keletą dalykų norėčiau išsakyti. Žinoma, nepilotuojimo orlaivių problema yra platesnė negu vien ginklų kontrolė. Nepilotuojamų lėktuvų problema, kaip ir kibernetinis saugumas, rodo, kad mums kyla realių klausimų, kaip koordinuoti šios technologijos panaudojimą žmonių naudai, ne tik e, keliant jiems pavojus. Tai reiškia, kad garbė, kuri vyrauja klasikinėme kare, nebeegzistuoja naujosiuose konfliktuose. Buvo kalbama apie etiką panaudojant nepilotuojamus orlaivius. Čia ne technologijos klausimas, čia yra garbės, etikos klausimas, kaip e, skaidriau ir atskaitomingiau e, juos naudoti. Tai yra didžiulė problema. Ir jeigu mes e, sutinkame, kad gyvename globaliame pasaulyje, sudarėme su globaliomis grėsmėmis, asimetrinėmis grėsmėmis, mums reikia kaip galima greičiau rasti atsakymą, nes jeigu vengsime tai padaryti, apie tai nekalbėsime, dar atsiras nauja technologija ir turės prasidėti dar viena diskusija. Labai ačiū uh, už jūsų dalyvavimą mūsų klausimuose ir galėsime kartu tęsti diskusiją e, siejant žmogaus teisės ir saugumo bei gynybos klausimus. Ačiū. Uh, kolegos iš sėdė, prašom grįžti į mūsų salę komiteto posėdžių testai. O dabar mes čia šį posėdį baigiame ir pradėsime išplėstinį biuro posėdį. was very, I think at least it's longer. Yeah. yeah. okay, thank you. Me and the rest of the meeting. So much. So much. Thank you. So much.